Je vous remercie de prendre place. Prašau užimti vietas. Sulaukia labai įdomi popietė. Klausimai, kuriuose dalyvaus ponas Balko auditorumų narys ir po to keisimės nuomonėmis su komisijos e, regio generalinio direktorato stovu, pono Lemetri. Noriu tik pranešti, kad per, koordina, per koordinatorių posėdį mes sutarėme paprašyti, kad kitą savaitę plenarinėje sesijoje Strasbūrė būtų surinkta diskusija dėl uragano Irmos sukeltos katastrofos. Ir taip pat galiu pranešti, kad Europos komisija Strasbūrė šitama paskelbs komunikatą ir kad e, mūsų prašymas bus patenkintas ir jums bus elektroniniu paštu pranešta informacija apie darbo tvarkės pokyčius. Pone Vladislavai Balko, ačiū, kad atvykote pas mus e, į posėdį. Jūsų dalyvavimas regijų komiteto posėdė mums yra labai svarbus. ES audito rūmai ir Europos parlamentas remiasi jūsų ataskaitos nuostatomis patvirtinami ES biudžeto vykdymą, tačiau mes taip pat aukštai vertiname jūsų rengiamas specialiasias ataskaitas. Jau keliari metai tą darote, nes juose pateikiami svarbus duomenys mūsų komitetui tam, kad galėtume vertinti, kaip yra įgyvendinami mūsų sąjungos politikos, regionų plėtros politikos sprendimai visose valstybėse narėse. Jūsų ataskaitų turinys ir nuostatos todėl yra labai aukštai vertinami mūsų komitete. Todėl tikiuosi, kad e, po šios popietės e, ryšiai tarp e, regionų komiteto sekretariato ir jūsų administracijos dar labiau sustiprės tarps glaudesni. Neseniai jūs parengėte specialią ataskaitą dėl partnerystės susitarimų, kai kurie iš mūsų dalyvavo rengiant šios e, sustarimus, derantis dėl jų, taigi mums labai įdomu būtų išgirsti jūsų nuomonę taip pat ir šią temą. Labadiena, pana Maržė, panas ir ponai. Džiaugiuosi galėdamas pristatyti Jums ES audito rūmų 2017 antrą specialią ataskaitą dėl komisijos dėrybų dėl 2014-2020 partnerystės susitarimų ir e, programų sanglaudos politikos kontekste. Kai kurie iš e, Jūsų, e, pažiūrėjau, Jūs, man pirmininkė, Birželio mėnesį dalyvauti mano pristatymė biudžeto kontrolės komitete ir aš tikrai e, džiaugiuosi bendrabiavimu su biudžeto kontrolės komiteto pranešėjų pono Pirinskiu ir džiaugiuosi taip pat šio komiteto nario pono Vogno išsakytais komentarais ir pasiūlymais. Šiandien noriu Jums praktiškai pristatyti auditorumų įsipareigojimus glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamento e, kompetentingais specializuotais komitetais kurių veikla yra svarbi, taip pat ir mūsų darbų, taigi norėjau, noriu pristatyti čia ataskaitą ne tik biudžeto kontrolės, tačiau ir specialiuosiuose komitetuose. Mūsų specialioje ataskaita numeris 2, brūkšnis 2017 mes vertiname, ar komisija veiksmingai dėrėjosi dėl 2014-2020 partnerystės susitarimų ir veiksmų programų tam, kad būtų galima ES sanglaudos fondų lėšas tinkamiau panaudoti, nukreipiant jos strategijos Europa 2020 gyvendėjimui, tam, kad būtų geriau pateisinami veiksmai ir investicijos poreikiai bei siekiami rezultatai ir atitinkamai mes įvertinsime sąlygas ir rezultatus, kaip jau minėjau, biudžeto kontrolės komitete. Po šios ataskaitos vėliau mes pas, paskelbsime antrąją ataskaitą dėl eksante sąlygų ir e, dėl e, rezultatų. Į rezultatus orientuota rezervo, tai būtų inovacinės priemonės, kurių kol kas dar e, mažiau pasitelkime. Antrajame, antrajame, antraje ataskaitoje, kurią aptarsime su komisija kitą savaitę, o tai reiškia, kad labai greitai ta, ta ataskaita bus parengta. Aš taip pat mielai atvykčiau jūsų komitetą ir pristatyčiau šią ataskaitą, jeigu manytumėte, kad e, tai būtų naudinga. Tačiau šiandien aš norėčiau įsigilinti į mūsų pirmąją ataskaitą Numeris 2, brūkšnys e, pasvyrės 2017 partnerystės sutarimai tarp komisijos ir valstybių narių, kaip žinote, e, apriepia strateginių investicijų planus, kuriuose valstybės narės nurodo nacionalinius išlaidų prioritetus susijusius su Europiniais struktūriniais investicijų fondais 7 metų laikotarpį. Šie susitarimai e, buvo sudarėti 2014-aisiais, 2015 Gruodžio mėnesio komisija susidarėjo dėl 387 veiksmų programų e, e, Europos e, regionų vystymo fondui, socialiniam fondui ir sanglaudos fondui, struktūriam fondui ir sanglaudos fondui. Auditas įvertino komisijos vidaus procedūras darybų metu, e, išsamei įvertino partnerystės sustarimus ir 14 veiksmų programų skirtų penkioms valstybėms narėms - Ispanijai, Airijai, Kroatijai, Lenkijai ir Rumunijai. Ir taip pat apsilankė Danijoje kalbėjosi su komisijos pareigūnais, valstybių narių pareigūnais, jų nuolatinių atstovybių, darbuotojais Briuselėje ir konsultavosi su e, sanglaudos ir regionų plėtros politikos srityje dirbančiais ekspertais. Mes uh, Priemė išvadas, kad komisijos veiksmai, derantis dėl 14-20 partnerystės sustarimų ir veiksmų programų sanglaudos politikos rytyje, buvo veiksmingi. Komisija baigė darybą su valstybėmis narėmis per nustatytus terminus siekdama, kad Europos 2020 strategijos finansiniai ištekliai būtų e, tinkamai panaudojami, vadovaujantis e, griežta intervencinė logika susijusi su veiksmų programos, bet komisijai nepavyko harmonizuoti finansinio monitoringo susitarimų tarp atskirų fondų ir užtikrinti e, nuoseklę rezultatų apibriešti, tas padaryti bus reikalingas siekiant palyginti tarpusavyje pasiektus rezultatus, įgyvenant atskiras programas. Be to labai daug įvairių rodiklių ir papildomų duomenų, e, kurie yra susijęs su ES fondų lėšų panaudojimu, kelia grėsmę susijusią su administracinės naštos didėjimu. Komisijos teisės aktų paketas 14-20 metų buvo patvirtintas 2013 gruodžio mėnesį, tai yra po penkių mėnesių, penkiais mėnesiais vėliau nei e, per ankstesnę daugiametę finansinę programą, nepaisant to, valstybės narės patikė visus partnerystės susitarimus laiku ir vidutiniškai komisija patvirtino juos per penkerius mėnesius, tai yra mėnesių anksčiau nei per ankstesnį daugiametę finansinę programą, bet to jau 2012 komisija aktyviai pradėjo neformaliai dėrėti su valstybėmis narėmis ir parengė pozicinius dokumentus, kuriuose atsispindėjo analizės ir didžiausi iššūkiai, su kuriais susidūrė kiekviena valstybė narė, siekdama strategijos Europa 2000 tikslų, taip pat atsispindėjo komisijos požiūris į svarbiausias prioritetinės rytis susijusios su finansavimu. Valstybės narės pateikė savo veiksmų programas laiku, komisija jas patvirtino per nustatytus terminų ir per laikotarpį, kurį būtų galima palyginti su ankstesniu finansiniu laikotarpiu. Darybos dėl veiksmų programos tarp komisijos ir valstybių narių pareikalavo daugiau pastangų nei anksčiau. Pagrindinė to priežastis buvo papildomi reikalavimai, pavyzdžiui, ex ante sąlygos arba reikalavimas nustatyti aiškesnę intervencinę logiką, taip pat informacinių technologijų problemos, būtinybė. E, komisijai kelis kartus patvirtinti tam tikrus pasiūlymus ir taip pat e, kai kurių programinių dokumentų patiktų valstybių narių kokybė. Remdamėsi e, šiais pastebėjimais rekomenduojame, kad komisija pristatytų savo sąjungos politiką laikotarpį po 2010 metų laiku ir taip pat nu, matytų ir skirtų pakankamai laiko teisėkuros institucijoms baigti savo darybas. Be to, antra, Kalbant apie Sąjungos fondų lėšų panaudojimą įgyvenant strategijos Europa 2020 strateginius tikslus, reikia daugiau dėmesio skirti Europos <clears throat> strateginių investicijų fondo e, finansavimui e, ir taip pat e, pristatyti atitinkamus poreikių, diagnozes bei investicijų prioritetus. Turint omenyje, kad strateginiai rezultatai yra susiję su pakankamai didelėmis papildomomis išlaidomis iš valstybių narių biudžeto, mes puikiai žinome, kad komisija uh, pasitelkė strateginių investicijų fondo lėšas tam, kad e, įtakotų ekonomikos valdymą valstybėse narėse. Be to, daugumos programų atveju komisijos ir valstybių narių pastangos buvo sėkmingos įgyvendinant intervencinę logiką, tačiau partnerystės susitarimuose ir tose išimtise, kurios taikomos valstybėms narėms, finansinė informacija nurodoma programuose nebūtinai yra visą laiką patikrinama e, tuo požiūriu, ar laikomasi atitinkamų koncentracijos reikalavimų. Remdamėsi šiuo pastebėjimu, rekomenduojama, kad valstybės narės pateiktų komisijai finansinę informaciją, jeigu ji yra reikalinga tam, kad būtų patikrinta, kaip laikomasi koncentracijos reikalavimų. Mūsų Atitinkama rekomendacija komisija yra tokia, kad komisija turėtų užtikrinti, kad strateginių investicijų fondo lėšų panaudojimas siekiant e, e, teminius tiklų, tikslų būtų tinkamas iš valstybių narių pusės. Taip pat noriu pabrėžti mūsų ataskaitoje minimama, minimama veiksmų programų 2014-2020 metams sudėtingumą, jis yra susijęs nustatytais parametrais e, ir prioritetais, kurios yra apibrėžusios valstybės narės investicijų. Prioritetai yra suskirstyti į atskiras e, kategorijas susijusius su veiksmų programomis. Aš e, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą trijų lygmenų struktūrą ir aš tikiuosi, kad jūs iš anksto gavote šią ataskaitą ir e, e, galbūt galėtumėme kitą kartą apie tai padiskutuoti, apie tą trijų dimensijų struktūrą, kuri yra pristatoma mūsų ataskaitos trečiame priedė 89 puslapyje ir aš tikiuosi, kad visi starsime, kad e, ši sistema tikrai neprisideda prie supaprastimo, kalbant apie finansinę stebėsiną, <clears throat> turiu pasakyti, kad e, turint omenyje, kad nėra pateikiama atitinkama finansinė informacija ir ji netitinka investicijų prioritetų. Tai e, kalbant apie ESF fondą, vis tik tai šiuo atveju yra laikomasi investicinių prioritėtų ir e, kiekvieną e, intervencinį lauką galima panaudoti atsižvelgiant į nustatytus prioritetus. Turint omenyje, kad kol kas neaišku, kiek lėšų buvo skirta įgyveninti investicijų e, prioritetams e, pagal regionų plėtros fondą, taip pat atitinkamų aišku išvadų daryti negalima. Taigi dabar paraginčiau jūsų kreipti dėmesį į 74 puslapio 15 punktą, kuriame yra pateikiama atitinkama informacija, kalbant apie struktūrinių fondų lėšų panaudojimą. Ten atkreipime dėmesį e, į daugiau pranašumų nei trūkumų, tačiau yra ir atvirkštinių pastebėjimų. Taip pat bendrėjai rezultatų rodikliai egzistuoja tik tai, e, kalbant apie struktūrinių fondų lėšų panaudojimą ir valstybės narės yra parengusios e, daug specifinių rezultatų indikatorių, daug daugiau, tai yra 2955 regionų plėtros fondui ir 1976 e, struktūriniam fondui. Taip pat reikia pasakyti, kad bendros, e, bendro apibrėžimo, kas yra rezultatai, nėra. Nepaisant to mes manome, e, kad po 2060 metų būtų galima pasiekti geresnių rezultatų orientuotų į e, biudžetą po 2020 metų. E, remiantis šiais pastebėjimais rekomenduojame komisijai E, pateikti atitinkamą apibrėžimą to, kas yra e, išdava ir rezultatas e, ir įtraukti šias nuostatas į ES finansinį reglamentą. Mes tą rekomendaciją pateikėme jau ir pirmojoje savo nuomonėje, kurią parengėme šiais metais. Išsamei vertinant 14-20 metų analizę ir e, bendruosius rodiklius reikėtų išskirti tuos, kurie yra patys svarbiausi, e, vertinant ES teikiamas finansinės paramos poveikį. Taip pat e, reikia išskirti ir tuos rodiklius, kurie nėra labai naudingi, kalbant apie programų modifikavimą. Kalbant apie e, programų daromą po, poveikį, jis atsispindės atitinkamai įvertinime, kaip ir per praėjusią finansinį laikotarpį. Ir e, tam tačiau reikia atitinkamų duomenų apie valstybių narių e, kofinansavimo veiksmus ir valstybės narės turi sistemingai tos duomenys rinkti ir perduoti komisijai. Tačiau, kalbant apie regionų plėtros fondą, rezultatų rodikliai neatspindi mm, tiesioginių betarpiškų e, projektų įgyvendinimo. Todėl mes rekomenduojame, kad komisija valstybėms narėms turėtų parengti tinkamo elgesio vadovą, e, instrukcijas, kaip rengti atitinkamus vertimus e, nustatant ES paramos poveikį ir padėti valstybėms narėms įgyvendinant jų vertinimo planus ir pasirenkant, pasirimint teigiamą patirtimį. Pabaigai manome, kad skirtingi reikalavimai susiję su uh, fondų specifinių uh, e, lėšų panaudojimo reglamentavimu yra viena iš silpniausių dabartinės sistemos vietų. Uh, Dėl to valstybės, narės, e, valstybės narės privalės parengti atitinkamas e, Europinių fondų priežiūros, lėšų panaudojimo priežiūros sistemas, kurios turės būti grindžiamos atitinkama metodologija ir išsameis rodikliais. Taip pat reikia įvertinti, e, kokią naudą atneša ar gali atnešti surinkami duomenys. Todėl mes rekomenduojame, kad komisija pasinaudotų duomenimis iš metinių gyvenimo ataskaitų ir palyginamųjų analizių bei rezultatų vertimo ataskaitų tam, kad skatintų mokytis iš padarytų klaidų, vertinant 14-20 metų laikotarpį, kur e, priimtina reikėtų taip pat taikyti ir į rezultatus orientuoto biudžeto uh, koncepciją, mm, pritaikyti ją taip pat ir Sanglos fondo lėšų panaudojimų po 20 metų, pasinaudoti duomenimis, kuriais remtis būtų galima nustatyti aktualias sąnaudas apskaičiuotas per dabartinį laikotarpį. Taigi e, aš apibendrinau tik tai pagrindinius aspektus šio, šios e, specialiosios ataskaitos komisija veiksmingai dėrėjosi dėl 14-20 partnerystės sustarimų ir veiksmų programų sąjungos politikos rytie tam, kad būtų galima e, tinkamiau panaudoti europinės lėšas ir nukreipti jas į prioritetinės sritis. Tačiau uh, E, tie susitarimai, e, kurių nuostatos iš tiesų tapo daug sudėtingesnis, kelia nemaž, nemažą susirūpinimą. Ačiū uždėmesi. Labai dėkuoju už tokį pranešimą. Labai detalų. Pusė valandos yra skirta diskusijai ir po to išklausysim komisijos atstovų. Ar kas nors norėtų pasisakyti? M. Miltenberg, Mme D'Amato, Mme Krell. Oui. Meneer eh, Balko, eh, dank u eh, voor uw komst en de interessante pre presentatie. Ačiū, kad atvykote, ponė Balko, už jūsų pristatymą. Taip pat dėkoju. Mm, Šią ataskaitą yra plačios apimties, tačiau labai svarbi. Džiaugiuosi, kad jūs konstatuojate, kad darybos tar, dėl partnerystės susitarimų tarp valstybinarių ir komisijos. Mm, baigėsi sėkmingai, nepaisant to, kad e, dėrybos užtruko pakankamai ilgai dėl pateisinamų priežasčių. Kai kurios problemos e, yra susijusios su informacinėmis technologijomis. Noriu paklausti, e, pavyzdžiui, kalbant apie priežiūros institucijas, kontros institucijas Rumunijoje ir jų patiriamas problemas susijusios su informacinėmis technologijomis, kaip valstybės narės turėtų geriau pasirenkti tam, kad ateitie tokių problemų būtų išvengta. Kitas klausimas. Manau, kad pagristai buvo kalbama apie rezultatų rodiklius ir jų yra nustatyti tūkstančiai. Aš tikrai buvau nustebęs dėl to nes čia mes galime kalbėti e, ir tikrai apie tam tikras e, rezultatų rodiklių džiunglės, džiunglės kuriuose galime labai lengvai pasiklysti. Noriu paklausti, kokį santykį e, būtų galima išvelgti tarp rezultatų rodiklių ir mūsų bendrųjų nuostatų reglamento nustatomų tikslų. O kalbant apie į, e, rezultat, į e, rezultatų rezervą nukreiptus rodiklius, e, kaip juos reikėtų vertinti. Aš manau, kad komisija turėtų sureaguoti jūsų ataskaitą dėl tų bendrųjų ir rezultatų rodiklių ir E, pasitelkti aiškesnę, geresnę sistemą, pagal kurią būtų galima vertinti, ar mūsų Europinių fondų išmokama parama padeda pasiekti iškesnių rezultatų. Ačiū už Jūsų labai svarbę ataskaitą. Konstans Krell dabar. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Jums, kolega Balko, už labai įdomų pranešimą. Paties pranešimo teksto aš neturiu prieš akis, todėl, kai jūs minėjote, citavote kai kurios puslapius, negalėjau to padaryti ir aš. Aš norėčiau paklausti štai ko. Jūs e, išanalizavote partnerystės e, susitarimus. Aš buvau bendrojo reglamento bendra pranešėja ir dėrėjausi su taryba, o parlamentui labai svarbu buvo sustiprinti partnerystės principus. Pastaraisiais metais aš kalbėjusi su regionų atstovais ir jie man sakė, kad tas partnerystės principas nėra taip įgyvendinamas praktikoje, kaip buvo įsivaizduota. Tačiau vietos dalyvaujantis projektuose neturi tiek daug teisių. Norėčiau paklausti, ar jūs atlikote kokią nors tyrimą, ar iš tikrųjų tai pasitvirtina, nes komisija mūsų manimų turėtų ir toliau laikytis nuostatos, kad partnerystės principas turi būti iki galo įgyvendintas prieš patvirtinant partnerystės susitarimus. Jūs teisingai pastebėjote, kad ne viskas, kas parašyta reglamente, padeda supaprastinti procedūras, tačiau galbūt jūs galėtumėte pakalbėti išsameu apie eksantę sąlygas. Siekiant jų laikytis, kai kuriuose valstybėse buvo vėluojama įgyvendinti pirmuosius projektus. Ar jūs nemanote, bent jau man atrodo, kad vis dėlto būtų prasminga laikytis tos nuostatos, kadangi reikia užtikrinti kuo aukštesnę ir tvaresnę projektų kokybę. Tačiau kaip jums atrodo, ar turėtume ir toliau eiti šiuo keliu, ar jūs siūlytumėte tolesniai sanglodos politikai stiprinti šitą ramstį, ar jūs manote, kad tai yra per daug sudėtinga ir galbūt vertėtų supaprastinti tas eksantį sąlygas? Merci beaucoup. Pour le groupe des Verts, notre collègue Rop. Žaliųjų vardu kolega Ropė. Ačiū pirmininkė, ačiū audito rūmų už pristatytą e, savo darbą. Iš tikrųjų, darbas reikalingas ir įdomus. Ir mano manimu, kad na, ta analizė yra labai svarbi daryti sprendimus. Aš kaip, reiškia, žmogus, man teko net porą laikotarpių dalyvauti, teikiant paraiškas, įgyvendinant projektus. Na ir aš truputį nelabai kai kurių dalykų galiu suvokti, kodėl taip yra. Na, pavyzdžiui, dabar va šitas laikotarpis 14-20. Šiandieną turim jau 17 metų e, rūpjūtį, rugsėjį. E, praktiškai projektai dar beveik nėra prasidėję. Arba pinigų mokėjimas dar nėra beveik prasidėjęs. O jau laikotarpis e, eina į antrą pusę. Ir ypatingai tie regionai, kurie na, daugumo investicijas daro tik iš ES paramos arba 80-90 procentų investicijų ES paramos, tai du trešdalius laikotarpio, 3-4 metus praktiškai neturi galimybės daryti investicijų, nes valstybės narės pinigų tam nesuranda, europinės paramos nėra ir tada lieka du metai praktiškai padaryti visas investicijas. Tada, reiškia, vyksta viskas labai greitai, vyksta na, reikalavimai, kad greičiau, greičiau ir taip toliau, ir taip toliau. Ir gaunasi, kad atsiranda ir klaidų, atsiranda ir visokių kitokių dalykų. Tai ar jūs nemanot, kad reiktų kitam periodui e, nuo 20 metų kažkaip tai dėrybas pradėti galbūt vesti jau 18 metais, kad 20 metais patvirtinti programas ir nuo 21 metų galėtų prasidėti, ar 22 bent metų, galėtų prasidėti natūralus įgyvendinimas. Tai būtų e, ir ar, ar jūs kažkokį kitokį gal formulę e, galėtumėt pasiūlyti, kad e, iš vienos pusės tai ir investicijų, sakykime, toks, reiškia, sviravimas. Iš kitos pusės verslas neturi darbo, kadangi 3-4 metus nėra užsakymų verslų, nėra konkursų. Ir praktiškai viso laikotarpio pinigai verslas vėlgi 3-4 metus e, turi ieškoti kažkur kitur arba pusiau be darbo, o paskui labai intensyviai dirba. Ir antras dalykas e, dėl, e, reiškia, tų pačių partneristės susitarimų, programų. Ar jums neteko analizuoti, kadangi čia mes vat ryte kalbėjom apie e, regionuose skirtumus, kad yra, reiškia, šalių, kurios e, neskirsto savo teritorijos į regionus. Tai, tai pavyzdžiui, ir mano šalis Lietuva, tai kaip vienas planavimo regionas. Bet skirtumas tam regione yra labai didelis. O jokių partnerystės susitarimų nėra, kad e, vienai, reiškia, teritorijos daliai būtų vienokie rodikliai, kitą į kitokį. Ir tada gaunasi, kad stipresnė teritorija arba stipresnė vietovė daugiau išvystyta. Jinai vėl daugiau pinigų paima per kitą laikotarpį, jinai dar daugiau sustiprėja ir skirtumai šalies viduje dar daugiau padidėja. Ar jūs matot šitą problemą ir ar, ar galvojat kokius nors mintis apie tai? Ačiū. Labai ačiū. Pane Damato, paskui kolega Nilsonas galės pasakyti. Grazie, prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš dėkuoju ponui Balkov už pateiktą informaciją. Jūs patvirtinote, kad audito rūmai išsiaiškino, jog Europos komisija ir valstybės nariai sugebėjo aiškiai apsipriešti numatytus sutartise tikslus. Tačiau išlieka labai daug rodiklių, <clears throat> kurie yra per aukšti. Todėl per kitas dėrybas. Kitose dėrybose turėtumėm pagalvoti apie tai, kas nurodyta mūsų rekomendacijose. Ir audito rūmų E, rekomendacijos yra pakartojama tai, ką mes daug kartų esame pasakę šiame komitete. Europos komisija turi parengti ataskaitas apie 2020 metus kuo greičiau, kad mes galėtumėm laiku racionaliai pradėti dėrėtis ir su parlamentu, ir su taryba. Todėl turėtų būti patvirtinta juridinė bazė, teisinė bazė ir reikėtų vengti e, partnerystės susitarimų prieimimo ir bendradarbiavimo susitarimų vėlavimo. Didžioji dalis Metsadžorno operatyvinių programų buvo patvirtintos 15 metų e, rugsėjo gruodžio mėnesiais. Kągi tai reiškia, e, galvojant apie dabartinės programos išlaidas. E, komentare 15.25 jūs kalbate informacijos technologijas. Yragi problemų dėl elektroninio keitimos informacijos. Mes galėtumėm grįžti prie uh, 2015 metų ESF sistemos pagal jūsų ataskaitą egzistuoja 19 jų variantų ir tai labai apsunkina nacionalinės regionų valdžios darbą. Nereikia pamiršti, kad jeigu norime supaprastinti padėtį, ne taip reikia dirbti, kaip yra dirbama dabar. Ar galėtumėt paaiškinti, ar mano minėtasis klausimas išspręstas ir kaip ketinate dirbti toliau? Aš galvoju apie operacinės sistemas. Taip pat aš tą klausimą teiksiu ir komisijai. Labai ačiū. Kolega Nilsonas. Ačiū. Kai buvo rengiamasi šiam programiniam laikotarpiui nuo 15 iki 20 metų, bent jau iš pradžių, aš buvau Šiaurės Švedijos vieno regiono atstovas. Ir tada labai kritiškai mes vertinome Švedijos centrinės vyriausybės pasisakymus apie partnerystės, susitarimus e, su Europos komisija. E, apie juos kalbėjo, bet regionų neįtraukė. Ar jūs šiek tiek pastudijavote, kaip dabar valstybės narės konsultuojasi su vietos ir regionų lygmeniu? Matom, koks yra pasiektas rezultatas. E, gal e, jūs esate pateikę kokių rekomendacijų valstybėms narėms, kaip konsultuotis su visais e, vietos veikėjais, o jeigu ne, gal reikėtų tokias rekomendacijas pateikti. Merci beaucoup. Labai ačiū. Kad dar labiau pasunkintumėm jūsų darbą, tai yra atsakyti per 10 minučių visus klausimus, o klausimai labai tiksliai jums suformuluoti. Dar aš pateiksiu vieną klausimą. Sakėte, kad jūsų ataskaitoje e, sakote parašyta, jog nepakanka konvergencijos tarp tematinių tikslų ir realių rezultatų. Tai kai kokie e, teminiai tikslai nėra įgyvendinti. Pavyzdžiui, ar turite duomenų apie teminį tikslą dėl tvarios plėtros ir e, an, ekonomikos su mažiau anglės dvideginio uh, kūrimu. Mesgi žinome, kad 20 procentų uh, Europos plėtr, regionų fondo yra skirta būtent šiam tikslui. Ir aš iš anksto Jums padėkoju už atsakymus į tikslius mūsų kolegų suformuluotus klausimus. Aš manau, kad po šio posėdžio mes šiek tiek iš jau suprasim padėtį. Labai ačiū, ponė pirmininkė, už visas pastabas, šeši ar septyni parlamentarai pasakė. Tai tik rodo, kad ši tema jums, teisės aktų, kuriems rūpi. Aš labai džiaugiuosi, kad ponas Miltenburg pasakė, jog jūs, kaip regionų plėtros komitetas, skiriate dėmesio šiai problemai ir rengiate dabartinę finansinę bazę, programą. Na, atsakant į konkrečius klausimus, pažiūrėjau, pono Ropės ir kitus. Šių problemų sprendimas yra komisijos rankose, ne auditorumų rankose. Mes auditorumai pateikiam savo pastabas ataskaitose, suformuluojame šis šešias rekomendacijas, šiokias tokias išvadas padarome, Ir dėl viso to e, buvo diskutuota per dėrybę e, su komisijos atstovais. Ir dabar aš žinau, kad mano komanda, Bronislavas buvo vienas iš tokių, dalyvavo toje, tose konsultacijose su komisija. Ir ten būtų galima konkrečiai turbūt paaiškinti, kaip atsakyti, uh, E, e, rasti atsakymus jūsų klausimus. Kitas e, mūsų komandos narys, ponas Bernavik, irgi turbūt galėtų pateikti tikslės informacijos. Prašau, aš ir suteiksiu žodį savo kolegai Bronislavui. Sorry. Ačiū. Ačiū pirmininkė, jeigu jūs nieko prieš, aš pabandysiu klausimus apžvelgti, atsakyti tą tvarką, kaip jie buvo pateikti. Ir aš visą žvelgsiu žiūrėsiu į savo kolegą ir e, klausiu, ar galime e, ką nors papildyti. Kono Milter, man klausimas dėl informacijos technologijų. Tas klausimas paskui bus pateiktas, buvo pateiktas dar pakartotas ir ketvirtojo parlamentaro. Valstybės narės nepateikė informacijos apie uh, E, informacijos technologijų problemas. 55 dalyje apie tai kalbame. Bet šioje srityje būtent yra nustatytos įgyvendinimui ex ante sąlygos. Mes žiūrime, ar valstybės narės sugeba, ar turi galimybės įgyvendinti informacijos technologijų sistemas. Aš, pavyzdžiui, turiu informacijos e, kuri bus panaudota tolesniai mūsų ataskaitai, kuri šių metų pabaigoje bus paskelbta. Ponas Miltenbergai kitą klausimą pateikė apie rodiklius ir jų ryšį su e, bendruojo tiekimo reglamentu. Mūsų kolegos sako, kad mums pagrindinės galvoskaudis yra rodiklių perteklius, jų yra per daug ir jie yra labai sudėtingi. Per daug mes turim duomenų, per daug rodiklių apie konkrečias programas ir e, tie patys dalykai yra matuojami skirtingais e, būdais, todėl mums labai sunku e, palyginti duomenį, sukaupti tą informaciją, ją apdoroti. Taigi tiek aš galiu pasakyti atsakydamas į pirmąjį klausimą. Toliau ponė Krell teikė klausė apie partnerystės principą. Ar e, jis nenusilpo dėl to, kad vietos valdžia mažiau aktyviai dalyvavo dėrybų procese. Mes nekritikuojame tokių dalykų savo ataskaitoje, konkrečiai apie tai nekalbame, bet kadangi paskirimo procedūros laikomis, suprantame, kad valstybės narės turi pateikti informacijos komisijai apie tam tikrą įstatymą arba apie tam tikro fondo panaudojimą. Dėl eksantės sąlygų. Tai yra rimta mūsų ataskait, antrosios ataskaitos tema. Ką aš dabar galiu pasakyti? Daugiau nieko negaliu pridurti, nes kitą savaitę e, mes e, apie tai labai daug diskutuosim, taigi gali būti, kad viskas pasikeis. Bet esminis dalykas yra tas, kad inovacijos yra traktuojamas kaip geras dalykas, bet praktiškai e, tai jas įgyvendinti nėra dar labai lengva. Viena iš priežasčių ta, kad e, e, inovacijas patikrinam, kai jos sukūriamos ir po to, po 2016 metų, mes jų nebetikrinsime, ar sąlygos reikalingos inovacijų gyvenimui tebe egzistuoja. Todėl uh, E, tokios kritikos greičiausiai bus išsakyta kitose būsimosiuose ataskaitose. Trečias klausimas. Pono Ropės klausimas. Kiek vėluojame jau įgyvendinimo programuose, įgyvendinam programas? Rizika, kad vėluosime, visada egzistuoja ir mes apie ją nuolat kalbame. Kuo uh, vėliau procesas įbėgėjęs, tuo labiau yra linkstama išleisti pinigų, juos panaudoti, todėl aš visiškai su, jumis, su jūsų komentaru sutinku, bet e, iškyla neišvengiamai ta rizika, kurią ir dabar jaučiame. Ir apie ją yra kalbama pirmoje rekomendacijoje. Europos komisija turėtų siūlyti teisinį pagrindą laiku ir jis turėtų būti parlamento ir tarybos patvirtintas, nevėluojant. Kaip aš jau sakiau, atsakydamas į ankstesnius klausimus, partnerystės principas yra valstybės narės. Dėl partnerystės principo valstybė narė turi pasisakyti. E, kiekvienos valstybės konstitucija nustato, kad dėl to turi spręsti nacionalinė administracija, o ne komisija ir ne auditorumai. Labai trumpai E, dar leidžiu Jums užbaigti, o paskui suteiksim žodį komisijai. Mes partnerystės principą su valstybėmis narėmis aptarėme. Visos valstybės narės yra įsteigusios partnerystės, kurių pagrindų sudaromos partnerystės sutartis. Netai buvo mūsų ataskaitos dėmesio centre. Mes žiūrėjome, kaip yra, nežiūrėjome, kaip yra įgyvenimas pats partnerystės principas, Norėčiau tik pasakyti, kad būtų labai sunku įvertinti partnerystės kokybę. Galbūt e, kiekybiškai, kiek įvyko posėdžių, kiek susitikimų su vėriais partneriais ir suinteresuotomis grupėmis galim pateikti informacijos, bet kokios kokybės ta partnerystė būtų sunku pasakyti dabar. Nes didelė dalimi kokybė priklauso nuo to, uh, kiek pačios valstybės atsakingai elgesi, partneriai kiek atsakingai elgesi, o tą išmatuoti nėra lengva. Formaliai valstybės narės e, mums atsiskaitė, sakydamos, kad tenkina visus e, siektų partneriščių reikalavimus ir įtraukia suinteresuotas pusės į dialogą. Norėčiau padėkoti, norėčiau padėkoti už atsakymus. tai komisija tikimės pateiks savo pasiūlymą kitam periodui nevėluodama. Dėkuoju Jums užreišką tą nuomonę ir iš tikrųjų puikiai suprantame, kad reikia supaprastinti procesus ir taip pat pateikti teisėkuros aktą, kad jisai nebūtų pateikiamas E, e, vėluojant ir kad būtų sudarytos kuo geresnės sąlygos įgyvendinti programas ateityje. Taigi jūs puikote, kokių sunkumų iškyla ir kokio neužtikrumo atsiranda, jeigu yra vėluojama komisijos atstovė, kad Rio de Staldo ji mums pakalbės apie tai ir patikins dėl tolesnių veiksmų darbo atvarkės. Ačiū, pirmininkė. Dėl ataskaitos mes norėtume padėkoti audito rūmams už tiksliai įgyvendintą užduotį ir iš tikrųjų, kad komisijai kyla problemų dėl to, kad yra vėluojama priimti daugiametę e, programą ir mes, žinoma, proaktyviai veikiame, kad galėtume pasivyti tą vėlavimą, vėlavimą, kuris atsiranda teisėkulos procesų lygmenių. Labai malonu kad ne tik tai pagal procedūras ir pagal terminus mes suspėjome ir kad mes labai ryštingai dėrėjomės ir susidėrėjomės dėl programos, dėl prioritetų iki 20 metų. Norėčiau atsakyti keletą klausimų, kurie buvo adresuoti uh, komisijai. Pirmiausia, klausimai dėl ateities, dėl, kurie nepatenka į šio pranešimo apriepti, tačiau galbūt e, reikėtų mm, paklausti mm, komisijos pirmininko tiesiogiai apie daugiametės finansinės perspektyvos prieimimo mm, galimybės laiku. Dėl kriterijų. Mes neprieštaraujame auditorumams, kad yra pakankamai daug, galbūt per daug tokių kriterijų ir mes nagrinėjame atskirų programų konkrečius kriterijus. Tokių programų yra šimtai ir mes pastebime, kad kartais tie patys dalykai yra vertinami kitais kriterijais ir labai sunku E, išryškinti, numatyti tą pagrindinį finansavimą, nustatant kriterijus, kurie galėtų būti bendro europinio masto. Kolega Ropė kalbėjo, kad vėluojama investuoti, atsiranda stragos dviejų, trejų metų laikotarpiu mes, e, turėdami omenyje likusi laikotarpį ir naują finansinę programą, galime tikėtis, kad tas laikotarpis išsiplės iki šešerių metų, tačiau puikiai suprantame, kad mes negalime apsiriboti tik tai programavimo laikotarpiu jeigu mes įvertintume keturis programavimo laikotarpius vienas po kito, tai investicijų srautai yra pakankamai pastovus, kadangi vienas periodas prasideda, o kitas baigėsi. 7-13 metais 7 procentai fondų lėšų buvo išleisti 13, 14 ir 15 metais. Pakankamai vėlai laikotarpio paigoje, tačiau vis dėlto tos lėšos buvo labai sklandžiai nukreiptos į regionus. Be to projektus atrenkant yra patenkinama maždaug 40 procentų. Valstybės, kurios sudaro vieną NATS regioną tai nacionalinės regionės e, politikos sprendimų išdavos e, e, rezultatas ir žinoma mes negalime už valstybės narės spręsti dėl jų nacionalinės regionų politikos. Dar kartą grįžtant prie kriterijų 16 straipsnio ataskaita buvo patvirtinta 15 metais, 16 metais pristatyta šiame komitete ir ten yra sakoma, kad dabartinė kriterijų sistema yra daug geresnė, lyginant ją su ankstesnė sistema ir ji padeda informuoti mokesčius mokėtojus, kaip yra išleidžiamos ir panaudojamos lėšos tiesiog yra geresnė informacija apie fondų lėšų panaudojimą. Dabar mes pradėsime teikti informaciją apie tai, kaip tikslai yra pasiekiami ir kaip yra pritaikomi kriterijai. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour... Labai ačiū už tai, kad dalyvaujate posėdėje ir sutikote pasikeisti nuomonėmis su komiteto nariais. Džiaugiuosi tuo, ką pasakėte posėdžio pradžioje. Žinoma, biudžeto kontrolės komitetas prisijima savo atsakomybę Europos parlamente už šią sritį, tačiau taip pat ir e, kiti komitetai domisi jūsų e, specialiają ataskaitą ir manau, kad visų mūsų siekis yra bendromis pastangomis užtikrinti, kad e, regionų plėtros ir struktūrinių fondų lėšus ES būtų panaudotos kuo tinkamiau. Dabar skelbiu trumpą petrukėlę, kol atvyks ponas Lemetra. on est obligé de tenir les délais. Normal, merci beaucoup. On va répondre par écrit à <laughs> ma Voilà, absolument. Bien. Nous poursuivons notre ordre du jour. Ačiū. Tęsėme darbą pagal darbo atvarkę. Ačiū, kad susiprantate ir susėdate vėl visi į savo vietas. Dėkui. Mums labai malonu šiandien po pietų priimti regio generalinį direktorių, poną Mark Lemetrą Mes su juo periodiškai keičiamės nuomonėmis. Kaip žinia, generalinis direktorius yra pasirengęs atsakyti į visus mūsų klausimus. Bet e, stengiamės šiek tiek sustruktūrinti diskusiją ir klausimai, kurie nėra prioritetiniai, e, taip pat gali būti pateikti. Mes norime tik daugiau informacijos gauti. Taip pat paprašėm, kad generalinis direktorius papasakotų apie paskutinį Europos komisijos komunikatą, apie išmanėją specializaciją, apie tai, kaip yra įgyvendinama dabar sanglaudos politika. Mes e, esame, kaip žinia, mes kaip ne ką tik baigėme pasikeitėme nuomonėmis su audito rūmų atstovu ir kalbėsime apie deleguotusius teisės aktus, kurie leis įgyvendinti novatoriškus planus miestų teritorijose. Taigi, ponė Lemetra, e, gausite, manau, e, po jūsų prezentacijos ir kitų klausimų, strateginių klausimų, kurie bus susijęs su sanglaudos politikos ateitimi, nors žinome, kad ne visuomet E, jūs galite viską atsakyti, komisarė Kretų gali atsakyti viską. O dabar aš suteiksiu žodį jums ir paskui suteiksim žodį koordinatoriams bei parlamentarams, kurie turės klausimų. Pone pirmininkė, labai ačiū už man suteiktą žodį. Labadiena visiems gerbėmiems parlamento nariams. Norėčiau tik vieną dalyką pridurti. prie jūsų išvardintų klausimų. Komunikacijos, komunikavimas. Mano nuomonė dabar pats laikas trumpai apžvelgti ir komunikacijos rytį. Stengsiuosi apie viską kalbėti trumpai, kad liktų laiko pasikeitimui nuomonėmis. Iš tiesų, mes patvirtinome komunikatą apie išmanesią specializacijos strategijas, nors komunikatas netaip ir vadinasi, bet iš esmės mes taip, e, e, tam jis yra skirtas. Liepos mėnesį tas komunikatas buvo paskeltas prieš pat vasaros atostogas. Bent jau komisijos norės kretų akimis ir regi generalinio direktorato akimis šis komunikatas nėra eilinis. Tai yra svarbus, reikšmingas dokumentas, net drįšiu pasakyti strateginis. Toks komunikatas yra aiškus ženklas, kad jau dabar uh, naujovės, inovacijos yra tapusios mūsų politikos centriniu elementu. Ir panašu, kad ateityje e, inovacijų reikšmė dar labiau sustiprės. Pirmiausia, norėčiau apžvelgti tą to komunikato dalį, kurioje kalbam apie susidariusią padėtį Europos Sąjungoje. Aš žinau, kad ne visi mes suvokėme, kokių didelių pasiekimų yra padaryta per sanglaudos politiką. Aš pasakyčiau, kad tai yra viešų inovacijų politikos revoliucijos atspindys. Mintis kurti tokį komunikatą kilo 2008-2009 metais tarp akademikų Praėjo mažiau negu dešimt metų ir Europa tapo tos idėjos įgyvendinimo konkrečiamis priemonėmis lyderę. Į ją žiūri kitos pasaulio dalis. Tarp kitko, šiandien kalbėjausi su vienu iš mokslininkų e, šios idėjos tėvų. Viskas tapo realybė būtent sanglaudos politikos dėka ir būtent naujo eksante sąlygų e, nustatymo mechanizmo dėka. Išmaniusios e, specializacijos strategijos pasitarnavo kaip sąlyga leidžianti, leidusi e, skirti lėšas inovacijos projektams iš sanglaudos fondų. Iš esmės, tai rodo, kad šioje politikoje slypi sverto galimybės, atsvaros galimybės. Kas yra dar svarbu? Viena iš nedaugelio eksantės sąlygų, tai yra viena iš nedaugelio eksantės sąlygų, kuri buvo priimta e, entuziastingai ir šiandien e, tas mintis įgyventi visoje Europoje nėra sunku. Daugiau negu 120 išsamiausios specializacijos strategijų yra parengta Tuo galime labai pasidžiaugti. Tačiau tuo pat metu turėtume suvokti, kad kol kas dar neužbaigėme šios revoliucijos. Būtina iš ankstinė sąlyga yra tokia. Šios strategijos turi būti gyvi dokumentai. Jomis turi būti pasinaudojama apibrėžiant konkrečius e, mm, projektus, juos atsakant, juos reaguojant ir tai pasakytina apie visą ES. Be to tai yra labai svarbu, nes yra kalbama apie labai didelės pinigų sumas, kurios bus skirtos inovacijoms iš sanglaudos politikos. Apie 70 milijardų per dabartinį finansavimo laikotarpį. Gal jūs ir pastebėjote, kad ta suma priliksta beveik visam horizonto 2020 finansavimui. <coughs> Bet po to dar yra kitų elementų E, kurie neleido įvairioms suinteresuotoms pusėms dirbti e, geriausiomis sąlygomis, bent jau kol kas. Aš paminėsiu tris galimus, tris galimybės patobulėti labai artimoje ateityje. Ir mes norime, e, kad tos galimybės atsivertų. Pirmiausia, kalbu apie inovacijų ekosistemų uh, įgyvendinamumas. Tos sistemos egzistuoja regionų lygmenių, bet žinome, kad ne visuomet per jas galima atspindėti vietos gyventojų ir vietos ekonomikų poreikius ir potencialą. Viskas yra susijęs su struktūromis, su paskatomis, požiūriais. E, universitetų, mokslinio tyrimų centrų galimybėmis ir panašiai. Kad padėtis pagerėtų, mano nuomonė, natūraliai turime pasinaudoti sanglos politikos galimybėmis, o jų yra nemažai. Be abejo, turime galimybę persvarsyti eksantės sąlygas kitam finansiniam laikotarpiui kad būtų galima pasiekti prasmingų struktūrinių reformų inovacijų ekosistemose jau kito finansavimo laikotarpio pradžioje. Tačiau jau dabar norėtumėm pasiekti pozityvių pokyčių ir todėl pasirinkę bendrus mokslo e, darbo metodus moksliniams tyrimams kartu su mokslinio tyrimų generaliniu direktoratu ir pasinaudodami horizontų 2020, nesgi jo tikslas yra pagerinti inovacijų sistemų kokybę. Tikimės, kad galėsime pasiekti ženklios pažangos. Kita sritis tobulėti yra labai matoma Suprantame, kad išmanios specializacijos strategijos neturi būti introvertiškos, jos neturi būti sukurtos atskiruose regionuose, kurie galvoja tik apie savo interesus. Turime atsižvelgti į visos pasaulio ekonomikos realybę, ekonomikos raidą, kokia yra vertybių grandinė ir išsamiosios specializacijos strategijos turi leisti užmėgsti bendradarbiavimo ryšius su partneriais e, tarp atskirų regionų. Šiandien e, tam turime tik tai užgimstančias, naujai užgimstančias galimybės. Trys teminės platformos yra sukurtos, kurios tam tikrą prasme leidžia sutelkti idėjas apie pramonės transformaciją, apie energetiką, apie žemės ūkį ir maistą. Tačiau tuo pat metu matome, kad tokiu būdu neatsiveria galimybių regionams įvykdyti, pavyzdžiui, bendras investicijas, jeigu jie netgi to nori. Galvoju, pavyzdžiui, apie demonstracinius projektus, apie naujus gamybos metodus, kad galėtumėm sutelkti pinigus ir įgyvendinti tuos projektus. Tai yra problema, apie kurią mes labai daug galvosime per kitą finansavimo laikotarpį ypač. Bet be abejo, artimiausioje ateityje mes turėsime pagalvoti, kaip panaudoti techninę pagalbą. Regio generalinis direktoratas už ją yra atsakingas, ją valdo. Ir turėsime panaudoti tas kuklės turimas finansinės lėšas, stengdamiesi mobilizuoti didžiausius bendradarbiavimo entuziastus. Galiausiai, ir mano nuomonė tai yra rimčiausias politinis darbas, e, išsamios specializacijos strategijų įgyvendintojams – Tos strategijos turi būti geriausias atspirties taškas regionams išgyvenantiems pramonės permainas. Mes negalime tų regionų prilyginti pereinamojo laikotarpio regionams. Aš galvoju apie kai kurios konkrečius regionus, visi mes tokių žinome, kurie dėl istorinių priežasčių, dėl e, pokyčių ekonomikoje, pavyzdžiui, galvoju apie plieną, tekstilę. E, jeigu e, galėtume prognozuoti ateities pokyčius, anglės kasyklos, anglės e, perdirbimo pramonė artimiausiais dešimtmečiais greičiausiai baigs savo egzistavimą. Taigi reikia ieškoti, kuo paversti tas pramonės šakas, kaip sukurti naujus ekono, ūkio sektorius, naujas ūkio šakas. Mūsų nuomonė tai yra labai rimtas išbandymas ir matome, kad labai daug regionų Europoje dešimtmečių dešimtmečiais stengiasi pakeisti pramonės profilį. Aš manau, kad išsamiausios specializacijos strategijos suteikia geresnės pirties tašką negu bet kas, ką iki šiol turėjome. Čia dar kartą norėtume e, kreiptis į pačius regionus, kad jie išreištų savo interesus. Pirmiausia, galvojame apie tokius e, pramonės permanas išgyvenančius regionus. Mes išsiaiškintume, kurie iš jų būtų labiausiai motivuoti gyvendinti tokią politiką ir paremtume jų siekius, komisijos pas, tarnybų potencialą pasitelkę, nes komisijos tarnybos yra nemažai kompetencijos sukaupta, kuri gali pasitarnauti taip pat, aišku, suteiktume techninę pagalbą iš išorės, jeigu to reikėtų. Mano nuomonė, Tokie yra mūsų pagrindiniai iššūkiai, atsiprašau, pagrindiniai elementai šiame komunikate apie išmaniosios specializacijos strategijas. Tačiau svarbiausia, svarbiausia žinia yra ta, kad mes esame tvirtai įsitikinę, kad per sanglaudos politiką galime išnaudoti milžinišką Europos potencialą. Mes galime pakeisti pramonės pobūdį, mes galime išnaudoti technologijos evoliuciją ir e, visose ūkio šakose Europoje e, pasiekti pažangos. Tai būtų investicija į ilgalaikę, tolimą ateitį, ilgalaikę investiciją. Mes matėme, kaip entuziastingai mūsų pasiūlymas buvo priimtas, mūsų komunikatas buvo priimtas regionų lygmenių. Ir kaip buvo mobilizuotasi, stengiantis įgyvendinti. Taigi tiek aš šio punktų galiu pasakyti. Antras dalykas. Dėl programų gyvendinimo. Čia šiek tiek mažiau entuzijazmo jaučiu, mažiau optimizmo jaučiu. Matėm paskutinius duomenis ir prognozes. Valstybės narė susintė tuos duomenis per Liepą. Ir aš e, galiu pasakyti, kad nesu patenkintas tuo, ką mačiau galiu pasakyti, kad yra ir juodo ir balto, įkvėpia tai, kad projektų atrankos e, tempai labai pagerėjo. Per pastarosius 12 mėnesių 25 procentai visų e, sumų tam laik, skirtų laikotarpiui buvo paskirstyta. Taigi ketvirtadalis. ketvirtadalis buvo paliktas aiškiai išskirtiem projektams. Taigi galime pasakyti, kad e, lyginant su ankstesniais metais nuo 15, metų, nuo 15 procentų iki 40 procentų išaugo e, skaičiai. Tai apima ir e, e, prašymus išmokoms ir konkrečias išmokas. Bet šiandien svarbiausia yra pasakyti tai, kad kai kalbam apie konkrečias išmokas, Mes vis dar atsiliekame net nuo 7-13 metų laikotarpio, o jau ir tada dinamizmo trūko. Nemeluosiu jums. Dėl to gali susidaryti tokia padėtis, kai 2017 m. ES biudžetui skirti biudžet, e, asignavimai nebus išnaudoti. Tai mane liūdina. Bet tokia padėtis išlieka. Taigi, pasivyti konkrečiai e, išmokant sumas e, dar nepavyksta. Dėl miestų e, novatoriškų veiksmų. Taip. Europos parlamentui ir tarybai esame pateikę projektą, deleguoto reglamento projektą, kuris leis išplėsti novatoriškų projektų galiojimo trukmę miestams. Mes tuos projektus patys atrenkame. Tai negalios e, atgalinė data, toks sprendimas galios tik tai e, nuo kito rudens. E, lapkričio mėnesį yra numatyta vieną tokią tarsi atranką projektų daryti, bet iš to, ką esame patyrę ir ką esame girdėję iš miestų ir urbanistinių teritorijų, kurios sėkmingai e, gavo lėšų savo projektams per pirmąjį etapą, e, ir dabar įgyvendina konkrečius novatoriškus projektus. Taigi mes iš jų girdėjome, kad trejų metų nepakanka tam, kad būtų galima iš tų projektų padaryti išvadas ir pagalvoti, ką, pavyzdžiui, būtų galima iš jų pasimokyti ir kuo, ką būtų galima pakartoti. Taigi, būtent tą mes ir siūlome daryti šiuo deleguotojo teisės akto projektu. Ir e, maksimali projektų trukmė e, būtų pratesta nuo trejų metų iki ketverių metų. Ir galiausiai dėl komunikacijų, dėl komunikavimo. Aš norėjau Jums suteikti labai konkrečios informacijos. Turbūt prisimenate, kad buvo pateiktas konkretus pasiūlymas veiksmų plane, kuris iš esmės yra tarp institucinis ir valstybės narės, Europos parlamentas, regionų komitetas yra su, įtraukiami į bendrą darbą. Komisijos narė Kresu ir Taisen dar e, pasiūlė e, birželio mėnesį tokį darbą. Mes savo ruoštų nuo tada e, darėme spaudimą, kad būtų primtas mūsų planas. Ir aš galiu tik tai pakartoti, kad dabar jau padarėme daug pažangos. E, keturiose, keturiomis kryptimis. Pirmiausia, kalbame apie bendrąją visuomenės informavimo kampaniją. Manau, kad tai yra klasikinis dalykas. Jo bendras pavadinimas būtų ES dirba regionuose. Ir tai yra galutinis, e, galutinio rengimo, galutinėme rengimo etape esame. Europos komisija čia kalba apie bendrasis investicijas, kurias, e, kurios buvo vykdomas iš ES biudžeto, tai amima, apima ir sanglaudos fondo projektus, ir EFSI projektus. Ir aš galiu pasakyti, kad džiaugiamės, jog sanglaudos projektams buvo palikta gala daug, gala daug E, vietos komunikate. Yra dalis, kurioje kalbama apie naujas investicijas. Jeigu, pavyzdžiui, Fumicino oro uoste lankytumėmės Italijoje, tas oro uostas yra pakankamai uh, intensyviai naudojamas, tai jame pamatytumėt labai daug plakato apie Pompėjos projektą. Mano nuomonė, tie, tas projektas labai patrauklus. Kai aš pamačiau, man padarė įspūdį. Ir mane įtikino. Taigi jau dabar esame daug ką padarę, kad sanglaudos fondo projektai būtų matomi per tą mūsų bendrą komunikavimo kampaniją. Bet dabar mes pradėsime dar atskirą kampaniją skirtą sanglaudos politikai. Vadinsis Europos Sąjunga dirba regionuose. Dar vienas mūsų dalykas. Mes e, taikomės į jaunimą. Jaunimo ambasadorius renkame, kurie sanglaudos projektus e, studijuos ir apie juos informuos e, savo bendramžiams per socialinę, bendramžius per socialinę žiniasklaidą ir panašiai. Per artimiausią pusmetį ar metus ketiname pradėti diskusiją su piliečiais apie sanglaudos politiką, kad sužinotume, ko jie tikisi iš sanglaudos politikos ateityje. Išsirinkome jau partnerį tam. Europos savaldybių regionų taryba bus mūsų partneriai, jūs turbūt visi tą organizaciją žinote. Mūsų tikslas - surinkti iš viso 60, suorganizuoti 60 dialogų su piliečiais apie sanglaudos politiką per artimiausius 6-12 mėnesių. Na ir galų gale norėtume užmėgsti ryšių su žiniasklaidos atstovais, kurie daugiau dėmesio skirs sanglaudos politikai per artimiausią pusmetį ar metus. Na, aš visą tai jums pasakoju, bet tuo pat metu pats puikiai suprantu ir džiaugiuosi, kad ir Europos parlamentas kartu su kai kuriais jo nariais labai aktyviai reiškėsi būtent dabar. Ir e, mes kartu mobilizuosime jėgas, kad būtų sanglaudos politikos matomumas didesnis. Ačiū. Je vous remercie infiniment pour cette présentation Noriu padėkoti Jums už šią, šį aišku konkretų struktūruotą pristatymą. Pirmiausiai dabar pasisakys koordinatoriai ir e, steiksiu žodį Lambertui Van Nistelroj, kuris daugiau nei bet kuris kitas mūsų komiteto narys e, yra. Uh, patyrę šioje srityje, taip pat ir viešuose ryšiuose. Ačiū. Pirmiausiai noriu padėkoti Jums už tą metinį pranešimą, nes visi mes laukiame, kad tos mintis bus ir kitą savaitę pakartotos pono Junkerio ir tikiuosi, kad jos bus tokios aiškios kaip ir Jūsų tokios glaustos ir jūs puikiai suvokite, kokie iššūkiai mūsų laukia sanglaudos politikos kontekste. Aš e, visko nepasakysiu, tačiau dėl išmanios specializacijos noriu pasakyti štai ką. Komet mes inicijavome e, šį reglamentą, e, tai jis atrodė iškai kitaip. Aš pamenu, aiškiai ponė e, Hubner e, ir ponas Hanas po to, kuris perėmė šią sritį, visiškai e, kitaip performulavo, pritaikė mūsų politiką prie naujos ekonomikos, ekonominės situacijos ir iš tiesų mano klausimas su to ir yra susijęs, jis susijęs su ES politikos teritorinė dimensija. Viena vertus mes turime programą Horizontas 2020 ir jo, jos vertinimas parodo, kad vis daugiau gaunama prašymų skirti stipendijas, tačiau ir vis daugiau studentų universitetuose studijuoja, tačiau vis tik tai e, sąveika su ekonomika šlubuoja. Jūs e, užsiminėte apie tai, tačiau aš neišgirdau iš jūsų e, teiginio, kad programoje Horizontas 2020 arba 9 pagrindų programoje mes e, atitinkamus pakeitimus įgyvendinsime. Čia mes kalbame apie tam tikrą bendrą e, pasidalomąją nusavybė šių programų. Ir būtent e, savo kalbos pradžioje aš minėjau metinį pranešimą. Mes čia pasigendame integruotos Europos komisijos politikos. Nes jeigu jau mes norime turėti tos politikos ramščius, jūs daug kalbėjote apie išmanę e, specializaciją, daug gražių žodžių pasakėte. E, tačiau jeigu mes pamiršime regioninę dimensiją regioninį lygmenį, tai nepasieksime užsibrieštų tikslų. Aš e, noriu pasakyti, kad e, komisija e, kol kas įvertinimą atlieka ne visiškai tinkamai ir mes turime šį, šią situaciją ištaisyti. Kitas mano pastebėjimas susijęs su komunikatu komisijos. Žiaugiuosi, kad jūs įminėjote kartu su regionų komitetu, e, kuris yra mūsų partneris, siekiant e, decentralizuotą veiklą, užtikrinti sąnglaus politiką, įgyveninti ir tikiuosi, kad bus įgyvendintos iniciatyvos atskiros ir skirtas atskiras finansavimas, kad būtų pabrėžta pridedamoji mūsų politikos vertė nes e, tikrai daug projektų yra įgyvendinamas, skiriamas finansavimas skirioms įmonėms ir žmonėms, tačiau kažkaip viskas e, pasimeta, nėra pastebima tame bendrame kontekste. Vis tiek priekaištaujama, kad e, Europa nedemonstruoja rezultatų. Taigi mes turime kreiptis į tos žmonės, į tas įmonės, kurie gauna europinį finansavimą tiesiogiai pajaučia jo rezultatus. Erasmus programoje, pavyzdžiui, dalyvauja kitose ES valstybėse ir yra tikrai labai daug žmonių, kurie galėtų garsiai e, šias iniciatyvas pristatyti, aiškiai apie jas kalbėdami. Ir tai būtų labai puikus žingsnis iš jūsų pusės. Ir paskutinis pastebėjimas kartu su e, Alde kolega van Wiltenbergu. Mes siūlome įgalinti tuos, e, kurie e, siūlo naujus būdus, kaip e, įtraukti bendrą kontekstą naujas svarbės iniciatyvas, kaip Vengerto iniciatyva Europoje. Ir pakilėti viską, perkelti į europinį lygmenį. Europos strateginių investicijų e, fondo e, atstovai tokių projektų nenori finansuoti, nes jie yra pakankamai nekonkretus. Jeigu nėra statoma jokia gamykla, tai ir pinigai iš strateginių investicijų fondo nėra skiriami. Ir manau, kad reikia imtis atitinkamų iniciatyvų, kad situacija pasikeistų. Ir e, tas iniciatyvas reikėtų gyventi skubos tvarka, nes man jau pabodo tokia situacija kad e, rezervo fondas siekia 21 milijardą. Tos šalis, kurios jau yra išleidusi 95 procentus lėšų joms kitus, o projektams negali pasinaudoti e, rezervo lėšomis, e, nes dabar visą tempą nulėmė tie, kurie veikia lėčiausiai. Ir aš manau, kad e, tie, kurie geriausiai įgyvendina projektus, turėtų greičiausiai gauti ir papildomą paramą. Tokiu būdu mes parodytume, kad remiame pačius aktyviausius. Pirmininkas, ačiū. Socialistų frakcijos vardu. Pone Elena Žantil, jeigu yra salėje. EKR frakcijos atstovai, ar norėt kalbėti Aldė frakcijos vardu, ponas Miltenberg. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad atvykote parlamentai mūsų komiteto posėdį pradžioje. Noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi tais deleguotais teisės aktais dėl inovacinių veiksmų miestuose. Tai yra labai e, svarbu, kalbant apie e, miestų darbo atvarkės įgyvendinimą, aš dabar noriu pareikšti viltį, kad vienais ar kitais e, metodais po 2020 metų miestų plėtros darbo atvarkė bus taip pat e, pratesiama, skiriant daugiau finansinių išteklių, skiriant daugiau dėmesio visuomenės patiriamiems iššūkiams. Antras dalykas - komunikatas ir darbinis dokumentas dėl inovacijų stiprinimo Europos regionuose. Šis dokumentas pristatomas labai svarbiu metu, nes tokiu būdu juos skatinama regioninių inovacijų strategijos įgyvendinimas. 2014 metais e, Daugmetės nacijos programos e, gyvenimo pradžioje buvo pristatyta nauja sėkminga koncepcija, pagal kurią turėtų būti skirima daugiau dėmesio naujovėms regionuose, tai paskatinant realios ekonomikos augimą. Mano nuomonė, mes turėtume ir po 2020-ųjų tęsti šią politiką, tačiau labai svarbu tai, ką minėjo kolega Vanistelroj ir tai atsispindėjo ir jūsų kalboje Vinegardo iniciatyva. Nes e, šiuo metu e, dažnai yra tie projektai, kurie yra finansuojami iš strateginių investicijų fondo, yra per didelio masto, kad būtų perkeliami nacionalinės programas. Taigi, ką Jūs galvotumėte apie galimybę, pavyzdžiui, e, daugiau investicijų e, skirti Interreg, e, pagal Interreg Europe programą. Šiuo metu taip pat turime galimybę 15 procentų lėšų panaudoti e, ne pagal tiesioginę paskirtį susijusius tą programą. Ar galėtumėte apie tai, ką nors pasakyti, nes šiuo metu e, nelabai kas drįsta tuos 15 procentų panaudoti. Taip pat e, galbūt reikėtų daugiau dėmesio skirti dabartinių taisyklių 17 straipsniui, kuriame kalbama apie valdymo gebėjimą, administracinio gebėjimų stiprinimą. Taip pat, kad už ponvalys terorą mes patikėme tinklus pasiūlymus dėl parengiamųjų veiksmų, tam, kad būtų galima investuoti į naujas koncepcijas, susijusius pavyzdžiui su 3D e, spausdinimu ir panašiais projektais aš tikiuosi, kad ir po 2020 metų bus skirima pakankamai finansinių lėšų struktūriniam struktūrinių projektų finansavimui. Apie tai komisija mini ir savo komunikate apie regioninio bendarbiavimo tarpusio stiprinimą, tam, kad būtų taip pat stiprinima, stiprinamas ir konkurencingumas, nes tai yra vienas iš, iš svarbiausių Europos iššūkių sugebėti konkuruoti su kitais pasaulyje veikiančiais kompetencijų centrais. Ačiū už Jūs pasisakymą. Žaliųjų frakcijos vardu ponas Ropė. Ačiū pirmininkė. Ačiū gerbiamas direktoriu. Iš tikrųjų buvo smagu išgirsti Jūsų mintis apie naujus dalykus ir apie tai, kaip vyksta įgyvendinimas šito periodo. Tai man, pasakysiu tiesiai šviesiai, e, tikrai sudomino tas išmaniosios specializacijos strategija, tai e, sritis arba veikla, kuri na, dar yra pakankamai mažai žinoma. Ir e, jūsų tas pasakymas, kad jūs e, galėtumėt remti, tikrai kažkaip tai manau, kad reiktų da, aiškesnės informacijos ir galbūt jinai ta informacija yra ir kas ją valdo, kas čia turi, e, reiškia, kreiptis, ar tai valstybė narė turi kreiptis, ar tai miestas, ar tai e, parengta strategija kažkoks tai regionas, e, tai per daug e, ir, ir kada tada tą kreipimąsi galima daryti pas jūs, ar jūs kažkokį konkursą skelbsit, ar kažkas tai kito bus, tai iš tikrųjų tokios informacijos norėtųsi aiškesnės, galbūt ta informacija yra ir galbūt jūs galėtumėt nu, konkrečiau paaiškinti, kaip galima būtų realizuoti. Aš, pavyzdžiui, kalbu apie vieną iš mūsų Lietuvos regionų, tai yra atomis, Ignalinos atominės elektrinės regionas, kuris labai dabar depresinis uždarius atominę elektrinę ir didžiulis nedarbas ir didžiulis, didžiulė migracija iš to regiono, kai iš kitos pusės yra pakankamai na, e, regionas, kuris buvo labai išvystytos informacinės technologijos, yra išvystyti interneto ryšiai ir taip toliau ir taip toliau, bet jie šiandien yra mažai naudojami ir tie specialistai, kurie na, da, da, dar šiandieną yra, juos galbūt galima būtų stipriau panaudoti. Dabar man irgi šiek tiek Na, įdomu, kai jūs pasakėt, kad e, taip iš tikrųjų, kad įgyvendinimas 14-20 e, metų programos jūs nesat patenkintas ir e, kad lėšų, sakykime, panaudojimo prasme dar yra situacija blogesnė, bet tai kartojasi kiekvieną periodą. Juk 7-13 metų periodą pradėjome gyvendinti faktiškai 11 metais. Tai jeigu šiandieną dar tik tai valstybės narės šiuo metu pradeda skelbti konkursus, tai Iš tikrųjų, pagrindinių pinigų juk reikės greičiausiai 18 metų antroji pusė. Tai e, kągi komisija galvoja daryti, ar taip mes gyvensim ir toliau e, po 3-4 metus ruoždamiesi ir po 2-3 metus įgyvendindami e, tokiu būdu ir, sakykime, regiono verslas kenčia, kadangi 3-4 metus pinigų nėra, ypatingai neturtingi regionai, kuriuose E, na, ES parama sudaro 80-90 procentų investicijų ir jie praktiškai 2-3 metus e, nieko neveikia, o paskui per 2-3 metus reikia viską gyvendinti ir tada nespėjama, klaidos, e, forsuojama ir taip toliau ir taip toliau. Ir tada toks gyventojų požiūris, kad liktai Europa neleidžia, paskui Europa labai daug duoda, paskui nesugeba sukontroliuoti. Tai kokiegi ateities perspektyva, aš sugirdėjęs apie galbūt e, pakeitimus e, programavimo principo gal vietoj septynių metų e, iš tikrųjų eiti prie kažkokio kito periodo, ar 5 plus 5, ar kažkas tai kitaip, kad nugesint tą sviravimą ir e, pasiruošimas vyktų anksčiau, mes jau dabar pradedam kalbėti, kaipgi, e, reiškia, sanglaudos politika po 20-ųjų turėtų būti. Aišku, čia breksito akcentas yra pakankamai svarbus ir kiek jisai paveiks į, sakykime, finansavimą, į šaltinius ir taip toliau. Bet e, norėtųsi bent aišku, savarankiškumo ir ar mes iš tikrųjų pasakysim, kad ir toliau tai bus tokiu pačiu principu, ar komisija na, bandys ieškoti būdų, kad e, tuos, sakykime, pulsavimus maksimaliai sumažinti. Ačiū. Merci beaucoup. Pour le groupe FDD, notre collègue. FDD vardu, kolegė Damato. Grazie, prezidente, grazie, direttore generale. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju generaliniam direktoriui. Aš norėčiau pakalbėti apie sanglados politikos tikslų įvykdymą laikotarpiu 20 metų. Tiesiog aš norėčiau paprašyti pakomentuoti situaciją Italijoje. Biudžeto generalinis direktoratas pateikė ataskaitą apie biudžeto įgyvendinimo, įgyvendinimo ataskaitą ir ta ataskaita verčia susimastyti. Programa įgyvendama jau 2,5 metų, tačiau vis dėlto milijardai nėra įsisavinti. 3,9 milijardų suma lieka nepanaudota. ir 70 procentų šitų lėšų yra nepanaudota. Tai yra daug daugiau negu bendras vidurkis, vidurkis Europos Sąjungos, Italijos mastu. Todėl galbūt reikėtų suteikti galimybę tęsti projektą bent vienerius metus ilgiau. Bet uh, matant kaip tie projektai įgyvendinami, kyla panika. Tuo labiau, kad nėra konkrečių duomenų, biudžeto generalinis direktoratas e, mums, mums patikino, kad 2017 m. birželio mėnesį maždaug 100 tūkstančių eurų iš senojo programavimo periodų Sicilijoje ir kituose projektuose apskritai buvo nepanaudoti. Taigi tai rodo, kad vis dėlto yra pakankamai daug lėšų, kurios nebuvo panaudotos, nebuvo išnaudotos ir neaiškus jų likimas. Todėl nelabai suprantu, kodėl Italijoje taip lėtai įsisavinamos lėšos ir tikiuosi kuo greitesnio pranešimo apie 17 metų biudžeto įsisavinimą. Dėkuoju, mes pasisakėme, kas pagėdavo, o dabar prašau kolegas atsakyti į pateiktus klausimus. Euh, Labai ačiū. E, norėčiau pateikti klausimą e, generaliniam direktoriui apie išmanę specializaciją. Aš džiugiuosi Europos komisijos atliktų darbų E, kuris baigėsi e, Liepos mėnesio paskelbta paskeltų komunikatu ir kuriame pristatoma išsame su specializacijos strategija. Šis dokumentas parodo, kad ta strategija yra būtina. Kiekvienas regionas tokiu būdu galėtų aiškiau įvardinti savo konkurencinius pranašumus ir apibriežti investavimo prioritetus. E, šiuo atveju aš galvoju apie ultraperiferinius regionus. Jie galėtų labiau apibriežti savo specifiką, tokiu, susijusios su tokiais dalykais kaip biologiniai vairovė, atsinaujantis energijos šaltiniai, plėtros išsaugojimas, inovacijų potencialas tose regionuose milžiniškas, bet to užimtumo galimybės yra kitokios negu kitur, kaip ir subalansuotos plėtros raida. Gerbimas generalinių direktorių, na, aš atkreipiu jūsų dėmesį į iššūkius, e, kuriuos išryškino šiame komunikate pati komisija. Jeigu svarbu skatinti vidinį bendradarbiavimą ES viduje, tai aš norėčiau, kad jūs suvoktumėt, jog reikia e, daugiausia galvoti apie tam tikrus geografinius regionus. Pavyzdžiui, Aš galvoju apie Prancūzijos uh, užsienio regionus. Atokiausius regionus. E, ten e, bendradarbiavimo poreikis yra didesnis ir potencialas bendradarbiauti nėra išnaudotas. Ir aš norėčiau, kad tarp regionis bendradarbiavimas vyktų ne tik Europos regio, žemyno ribose. Taip. Andrei Novakov. Ačiū, Andrei Novakov. Thank you, chair. Ačiū pirmininkė. Thank Ačiū kolega Lemetra. Dėkuoju, kad atvykote pasikalbėti su mumis ir išsakote labai e, e, aiškės mintis apie labai sudėtingą temą, o tokia yra būtent sanglaudos politika. Buvo iškelta įvairiausių klausimų, išsakyta įvairiausių minčių apie išmanę specializaciją. Tačiau aš norėčiau pažvelgti į šitą dalyką iš kitos pusės. Diskusijas apie kitą programavimo laikotarpį yra neišvengiami. Vietos, regionų, administracinės struktūros nežino, kaip atrodys anglos politika po 20 metų laikotarpio aš pateiksiu klausimą, į kurį aš tikiuosi jūs galėsite atsakyti. Pirma, kaip jūs vertinate galimybę iš penkių struktūrinių fondų e, sutelkti lėšas, įsisavinti ir jas ne sugražinti atgal į biudžetą. Taip pat, ką Jūs manote apie vieningas taisyklių nuostatas, kad būtų galima supaprastinti procesus ir geriau reguliuoti sanglodos politikos lėšų įsisavinimą. Aš išklausiau jūsų nuomonę prieš keletą mėnesių Tačiau, kadangi situacija labai greitai keičiasi, aš nu, tikiuosi, kad jūs pateiksite aktualesnį informaciją. Dėkuoju. Dėkuoju. Ir aš pats norėčiau išsakyti keletą pastebėjimų ir pateikti klausimą. Pirmiausia, iš tiesų, įsisavinimo lygis yra gana nedidelis ir dėl to kyla problemų Ir kaip tik dabar mes pradedame kelti daug klausimų, abejoti regionų politikos efektyvumu. Ir iškyla labai daug uh, abejonių dėl 2020 metų planų. Taigi turim galvoti apie bendrą kontekstą, apie bendrą klimatą. Antras klausimas. Šiandien mes vis pamirštame kalbėti apie praeities pamokas. Aš biudžeto komitetui taip pat priklausau ir mes kaip tik dabar uh, E, galvojame apie 2018 metų biudžetą, e, matome, kur lėšos yra sumažintos ir žinome, kad kitais tolesniais dar metais e, mums mus užplūs e, nauji mokėjimų poreikiai ir mus ištiks nauja mokėjimų krizė. Ir tu, kaip visada turėsim ieškoti sprendimo. Taigi, Aš galiu pasakyti, kad iš praeities klaidų nepasimokyta. Trečias mano pastebėjimas dėl 2018 metų. Ar jūs uh, turite kokių klausimų dėl prisimtų įsipareigojimų? Ar jūs jau dabar galėtumėt pasakyti, kad e, nebus uh, įsipareigojimai mokėjimams visi įgyvendinti. Iš karto sakau už jūsų klausimus ir paliekame jums laiko atsakymams dabar. Euh, euh, Pone pirmininkė, gerbiami nariai. Dėkuoju už labai, įvair, labai įvairias temas, kurias jūs paminėjote savo pasisakymuose. Iš tikrųjų, visi šitie klausimai labai svarbus, aktualūs ir jūs pateikėte iš tikrųjų labai svarbius šiandien kylančius klausimus. Kolega Nisteroj pateikė labai sudėtingą klausimą. ir paminėjo Horizontas 2020 ir sanglaudos politiką ir pasteiravo dėl jų tarpusavio santykio. Iš tikrųjų, jūs negalite tikėtis, kad aš išsakyčiau, kur link aš labiau linkstu. Tačiau, atvirai sakant, mano manimu, būtų prasminga elgtis štai kaip. Aš e, taryboje pietavau konkurencingumo aukšto lygio darbo grupėje ir buvau labai nustebintas pokalbiais, kadangi tie kolegos dirba daug arčiau ir susiduria su Horizontas 2020 programa. Ir labai buvo įdomu išgirsti, kas vyksta valstybėse narėse. Atrodo, kad būtina e, siekti inovacijų ir vadovautis apačių iniciatyva tų, kurie priima sprendimus privataus sektoriaus lygmenių. Būtent tas lygmuo turi būti įtrauktas į procesus, į uh, E, išmanios specializacijos projektų įgyvendinimą ir tai yra verslas, kuris modernizuos ekonomiką, o ne priešingai. Pirma bus modernizuojama ir mes po to sumokėsime e, modernizacijos kaštus. Taigi reikia žvelgti į apačią, į apačias ir galvoti apie technologijų plėtrą. Jeigu atsiranda kokių nors naujų paraiškų, prašymų finansuoti, tai pirmiausia yra kreipiamas dėmesys į 3D technologijas, yra rengiami demonstraciniai planai remiantis 3D termino technologijomis, kadangi tai atveria didžiulės galimybės visiems sektoriams. Ir šitie, e, tai yra ne tik tai technologiniai tam tikri disruptoriai, bet tai yra galimybė atnaujinti kai kuriuos sektorius kuriuose išmani specializacija gali padėti integruotis į bendrą gamybos, bendrus gamybos procesus. Avalynės sektorius, pavyzdžiui, prieš dešimtmetį atrodė, kad išsikvepia, kadangi kiniečių, vietnamiečių avalinė atrodo užplūs mūsų rinkas. Tačiau markė buvo didžiausias Europos avalinės gamintojas, ne tik tai Europos, bet ir globalių mastų. Ir mm, vyravo ištisus dešimtmečius prieš e, e, Azijos invaziją, bet ne Portugaliją. E, tačiau dabar avarinės gamintojų situacija pagerėjo vis dėlto, kadangi jie patys atrado savo naujas galimybės, sustiprino savo vertės grandinę ir taip pat įdėkė naujas technologijas ir netgi e, 3D e, printą. Taigi, kai galvojame apie modernę pramonės politiką, mes neturėtume nurašyti tradicinių sektorių ir tiesiog galvoti apie kokius nors plataus masto duomenis arba pasitelkti kokias naujas technologijas. Aš manyčiau, kad šitos išmanios strategijos specializacijos projektai gali tiesiog padėti integruoti, įsisavinti pačius inovatyviausius projektus. Horizontas 2020, ko gero, nėra ta terbė, kuri leistų įgyvendinti tokius projektus. Tai yra kitokio pobūdžio, kitokios funkcijos programa. Žinoma, Aš vis dėlto tikiu, kad reikalingi moksliniai tyrimai ir programavimas iš viršaus į apačią visoje Europoje. Aš noriu kalbėti čia apie papildomumą ir todėl manau, kad reikia Europoje ir vieno, ir kito. Todėl nenorėčiau supriešinti tų dviejų procesų E, labai greitai besikeičianti Europos ekonomika turi vadovautis ir vienu, ir kitu principu. On... You um, were thinking about proposing... Dėl lyderavimo, dėl parengiamųjų veiksmų. Vanguard. Vanguard iniciatyva. It's got to be avangardo iniciatyva. B is the worst? Taigi, Vanguard iniciatyva. Labai malonu, kad jūs paminėjote šitą iniciatyvą, aš pasidomėsiu jos esmę. Norėčiau pasakyti porą dalykų pirmiausia. Pirmam. Kaip aš minėjau, mes susidurėme su tam tikra spraga mūsų finansinėse programuose ir tą spragą mes turime užpildyti ateityje. Matau dvi galimybės tai padaryti ir abie jūs e, Van Midenburg paminėjote. Pirma galimybė Taigi e, Interreg e, Europe ir ETC e kontekstas, taigi yra pateikiama mas raginimas pateikti projektus ir tada būtų vykdoma projektų atranka ir taip toliau. Tai būtų pats paprastas ir pakankamai patrauklus kelias. Kitas kelias - tiesiog atsisakyti centralizacijos, taigi decentralizuoti procesus ir būtų paprasčiau pasinaudoti regionų operatyvinių programų lėžomis tam tikroje teritorijoje. Žinoma, mes mąstome apie vieną ir apie kitą scenarijų ateičiai. Tačiau vis dėlto antroji pastaba apie tai, kaip elgtis čia ir dabar. Mes ką tik tai pradėjome trilogą dėl omnibus teisėkuros akto pasiūlymo. Komisija nepateikė jokio pasiūlymo pakeisti 70 straipsnį, tai ką jūs paminėjote, tačiau kol kas taryba ir parlamentas nesusitarė dėl omnibus teisės akto ir galbūt apie tai mes ir toliau turėtume mąstyti ir galvoti, ar dabar pats tinkamiausias momentas galbūt sušvelninti tas kliūtis, sumažinti apribojimus, kurie yra vis dėlto numatyti e, e, finansavimo programoms, operatyvinėms finansavimo programoms kokiančiame geografinėme regione. Verta pamastyti apie tai. Bent jau aš taip manau. Aš nemanau, kad šiandien kyla tik tai 15 procentų finansavimo indėlio programa, kadangi regionai neturi nie vieno procento. Regionai turi užtikrinti, kad lėšos bus tinkamai panaudojamos, taigi mes turime pasitikėti kitą garantuojančią instituciją ir aš nemanau, kad tai kelia kokiu nors abejonių, tačiau kita vertus mes turime suprasti, kad ir politinė prasme tai yra pakankamai sudėtinga, kadangi valdymo struktūra turi sutikti su tuo, kad dalis pinigų bus nukreipta kita kryptimi. Ir nežinia, ar tarnaus regiono reikmėm galbūt mes turime dirbti ir tiesiog e, ne e, atsikalbinėti bendraudami su regionais. Miestų matmenį jūs taip pat paminėjote, jis svarbu ateičiai iš tikrųjų. Mes ir toliau investuojame labai daug įgyvendinami ES miestų darbo tvarkę. Ir turime toliau mąstyti, kur link pasukti nuo šiol. Septinto straipsnio mm, principas 7, 5 e, procentų atskaitos e, taškas ir toliau galioja, tačiau kita vertus reikėtų pagalvoti, kaip toliau įgalinti miestus, suteikti jų, jiems daugiau galimybių kitame programavimo laikotarpyje. Kolega Ropė kalbėjo apie išmanios stra specialios strategija ir apie tai, ar ji yra gyventojams žinoma. Aš tikiuosi, kad ji yra žinoma. Tačiau viskas priklauso nuo to, kokiame lygmenyje šita strategija buvo kuriama, pavyzdžiui, Lietuvoje. Jeigu aš gerai žinau, tai yra parengta tik tai viena nacionalinė strategija. Jeigu žinoma, aš teisus. Atrodo, kad taip ir yra. Tai reiškia, kad vyksta nacionalinis, vyko nacionalinis procesas tiesiog siekiant e, e, suburti prie dėrybų stalo administracijos ir verslovo atstovus, universitetus, mokslinių tyrimų e, srities atstovus, taip pat ir pilietinę visuomenę įtraukti. Jeigu tai vyksta nacionaliniu lygmeniu, tai reiškia, kad ne kiekvienas galbūt ir sužino, ne kiekvienas įsitraukia, tačiau jeigu tai yra daroma regionų lygmenių ir jeigu daroma tinkamai ir jeigu tie procesai vyksta taip, kad tiesiog e, išeinama plačiau už investuotojų interesų, jeigu tie procesai yra tinkamai organizuojami, tai gyventojai turi žinoti apie šitą strategiją, kadangi turi vykti tam tikri parengimieji pamastymo, e, rengimosi įgyveninti strategiją veiksmai. Tačiau ir po to gyventojai turi sužinoti apie tą strategiją ir, žinoma, atitinkamos institucijos turi pasiekti, kad e, lėšos būtų nukreiptos į inovacijas, kurios yra numatytos pagal strategiją. Todėl turi būti aiškios nuorodos į, į, į tokią mm, specializaciją, tokią strategiją, į apskritai pateikiamą paraišką inovaciniams projektams įgyvendinti. Taigi yra galimybių mm, skleisti tą E, strategijos informaciją, informaciją apie projektus, bent jau juos įgyvenina. Jūs pateikėte atominės elektrinės uždarimo faktą ir tą regioną. Iš tikrųjų mes norime, kad išmanios e, specializacijos strategija būtų e, naudojama kaip atspirties taškas inicijuoti e, ekonominių pertvarkų procesus. Aš minėjau. Um, uh, has been um, um, pagrindinius e, regionus e, komisaras Šefkovič e, mano, kad tai yra labai svarbus, ryškus projektai, tačiau, žinoma, tai pasakytina yra apie jūsų paminėtą pavyzdį. Iš tikrųjų, Lietuvoje galbūt reikėtų labiau vietos lygmens strategijos, kuri atrodo uh, E, neegzistuoja. Van Nisteroj pateikėjo ir dar vieną aspektą įgyvendinimo spartą. Kaip mes e, žvelgėme į ateitį, ar mes pasimokome iš praeities klaidų ir taip toliau. Šiandien, mano manimu, didžiausias trikdis yra tai, kad mes tiesiog art, artinamės prie naujos finansinės programos ir pirmininkas Junkeris, kalbėdamas apie padėtį ES pasakys, kad pradedame galvoti apie naują programavimo laikotarpį ir mes pradedame diskusiją su komisija dėl kitos finansavimo programos struktūrą ir žinoma, tai reiškia, kad šiuo įtemptų laikotarpiu e, gali kilti įspūdis, kad mes per lietai dirbame, kad lėšos per lietai įsisavinamas ir taip toliau. Galbūt dėl to ir kyla tam tikras nepasitenkinimas. Tačiau kita vertus, iš tikrųjų ats, mes laukiame naujos finansavimo paraiškų bangos. Ir žinoma, ta banga e, užplūs mus ir mes turėsime galvoti, kaip elgtis 20, 21, 22, 23 metais. Tačiau tuomet ES bus nebe 28 valstybės, ko gero, o 27. Žinoma, jūs galite pasakyti, kad mes vėl neišmokome praeities pamokų norėčiau pasakyti, kad ne komisija siūlė laikotarpį N plus 3. Aš nežinau, aš žinau, kodėl tai atsirado. Tiesiog mes e, nor, e, vadovų taryba norėjo, kad šiuo periodu būtų sulėtintas e, lėšų išmokėjimo tempas. Tačiau dabartinė situacija tiesiog nereikalauja disciplinos. Yra nulinė, nes N plus 3 e, avansiniai mokėjimai ir toliau N plus 3 reiškia be kitako ir N plus 4 ir taip toliau. Todėl mes visi žinome, kaip veikia viešasis sektorius. Iš tikrųjų, viešasis sektorius sulėtina procesus ir tai mums akivaizdi pamoka ateičiai ir mes turime tos pamokos nepamiršti, galvodami apie naują finansavimo programą, komisiją pamastymų dokumente apie ES finansavimą nurodė, kad ateityje reikia užtikrinti didesnę biudžeto discipliną. Ir dar ko gero turėtume išmokti pamoką, kurią mums davė šis programavimo laikotarpis. Mes turime pasistengti kuo sklandžiau pereiti nuo vieno finansavimo laikotarpio į kitą, tiesiog nesustabdyti mokėjimų, tiesiog praėjus dviems metams neturime pradėti teikti ir tvirtinti naujus projektus, tiesiog projektai turi būti teikiami pastoviai, vieni projektai bus finansuojami ir toliau pagal senąją finansavimo programą, o kiti tiesiog sklandžiai finansuojami iš naujosios. Taigi mes neturėtume vykdyti kokiu nors revoliucijų pačioje sistemoje, žinoma, reikia prastinti, supaprastinti procesus, tačiau reikėtų užtikrinti sklandų perėjimą. Kita vertus, mes turime gerai pagalvoti, kokią, kaip gauti naudos tarp tikrų projektų įgyvenimo laikotarpių, baigiant vienus projektus per finansavimo laikotarpį ir perinant sklandžiai prie kito laikotarpio, kadangi žinote, kad praėjus dviem, trejiems metams ir nefinansuojant, kokia situacija mus ištinka. Taigi pamastymų dokumente dėl ES ateities finansavimo yra tokių minčių, minčių apie tai, kaip pagerinti situaciją. Dėl breksito. Jūs kalbėjote apie statistinį breksito poveikį. Jau teko išsakyti mintį, gavus informaciją, kad Europos e, BVP vidurkis tenkantis vienam asmeniui sumažės 1 procentu. Tai nedidelis sumažėjimas, turi galvoje tą statistinį poveikį. Ir aš manau, kad vis dėlto sanglodos ataskaitoje, kurią mes pateikinėjame kas treji metai, jisai, ta ataskaita bus pateikta spal, rugsėjo pabaigoje, 300 puslapių apimties dokumentas ir ten mes paminėsime būtent tą faktą. Mato, negaliu iš karto jums atsakyti, negaliu pateikti e, informacijos apie projektų užbaigimo procesus. Iki kovo mėnesio valstybės narės turi pateikti savo ataskaitas. Mes turime jas įvertinti per keletą mėnesių. Po to e, mes tiesiog pateiksime E, laiškus apie tai, kad programos yra užbaigtos įgyvendinti, tačiau kai kuriais atvejais paprašysime papildyti, pateikti papildomos informacijos ir taip toliau. Tai toks etapas, kurį mes pasiekėme, tačiau 7-13 metų laiko tarpėje vykdomos programos iš esmės bus pratesiamos. E, E, jos dar nebus užbaigiamos, dauguma jų baigsis 18-19 metais. Taigi 19 metų pabaigoje, manau, bus užbaigtos visos programos. Dėl retrospektyvinių projektų informacijos apie juos, mes pateiksime informaciją apie tokius projektus, kurie yra įgyvendinami Italijos regionuose. Negaliu pateikti konkrečios informacijos, tačiau pateiksiu ją vėliau. Apibendrinant, verta pasakyti, kad jūsų pastabos rodo, kad ir toliau išlieka problemų užtikrinant e, administracinius gebėjimus ir iš tikrųjų mes turime sutikti su tuo, kad mes darome daug, dedame daug pastangų, pastangų e, didindami, didindami administracinius gebėjimus, teikdami techninę pagalbą, taip pat e, pagal 11 teminį tikslą teikdami pagalbą, tačiau vis dėlto atrodo, kad šitas darbas šiame programavimo laikotarpė dar nesibaigs, jį reikės pratesti ir ateityje. Moskūr. Tema, kurią jūs paminėjote, bendradarbiavimas pagal geografinės zonas be abejo bus atspindėta būsimuose komunikatuose, kuriuose kalbėsime apie atnaujintą Europos strategiją. Ir labai konkrečiai galiu pasakyti, kad mes bandome peržiūrėti dabar susidariusias sąlygas, susidariusią padėtį ir žiūrime, kaip būtų suderinti skirtingus susijęti skirtingus e, regionus. Jūs e, žinote konkrečius e, regionų sunkumus, greičiausiai galvojate apie labai konkretų vandens nudruskinimo projektą. San Martino saloje, Švento Martino saloje, kuri priklauso iš dalies Prancūzijai, iš dalies Olandijai. E, prancūziškoji dalis projektą turi gyventi per prancūzišką administraciją, olandiškoji dalis per olandišką administraciją, tai labai apsunkina darbą, mūsų projekte apie tokius dalykus nėra e, galvojama, bet kai mes kalbam apie projektus, suprantame, kad kiekvienas iš jų turi specifinių sunkumų. Šiandien Aš kalbu apie įstabitiminius, ne politinius sunkumus. Įstabitiminiai sunkumai išlieka rimti ir mes turime rasti tokią sistemą, kuri leistų lengviau administracijai dirbti. Galvoju apie konkrečius projektus, apie tokius, kurie e, iš dalies, pavyzdžiui, priklauso ES, iš dalies ne ES komunikatas dėl atnaujintos Europos strategijos, kaip jau sakiau, turėtų būti paskelbtas spalio pabaigoje. Ponas Novakov. A, nepanaudotų fondų antrinis panaudojimas. Europos komisija apie tą pasiūlymą galvoja. Taryba yra labai nenusteikusi eiti tą kryptimį. Trialogo procesas prasidėjo, bet mes e, tikimės, kad e, e, daug kas dar pasikeis. Bendras mūsų tikslas buvo sukurti bendrą rezervą, kurį būtų galima panaudoti pagal ES biudžetą. Be abejo, Europos komisija ir toliau galvoja, kad e, tai labai ženkliai pagerintų biudžeto valdymą. bendra, bendros taisyklės, viena, vienas bendras taisyklių rinkinys. Vėlgi žiūrime mes į svarstymų e, dokumentą ir e, jame tai yra paminėta. Bet nors suprantame, kad tai yra tik tai Europos komisijos svarstymų dokumentas. Kol kas aiškios komisijos pozicijos dar nėra apibriešta, bet mes barom spaudimą tą linkme tiek, kiek galim, nežinome, kad tai yra labai svarbus ir paprastinimo labai. Ir tai neapsiriboja tik SIF fondų, fondais. Mes į tai rašome bendrasias e, valstybės pagalbos taisyklės, galvome apie atskiras e, priemonės, horizontą 2020, viešuosius pirkimus ir panašiai. Ir galiausiai grįžtu prie įsisavinimo. Porą žodžių. Aš labai norėčiau, kad būtų suvokta reali rizika dėl įsipareigojimų nepanaudojimo. Dėja, valstybės narės nepakankamai juda tą kryptimį. N plus 3 dinamika, kuri dabar jau pradėta gyventi. Mes jau nebet nebekalbam N plus 3, kalbam apie N plus 4, N plus 5. Ir dėja, aš E, matau, kad 2018 metais nebus dar jaučiama pakankamas spaudimas valstybėms narėms, kad jos dirbtų greičiau. Remercie, monsieur. Ačiū, ponė generalinių direktorių, už tokią diskusiją. Labai konkrečią, labai dinamišką. Jūs atsakėte į klausimus, kurie mums labai rūpi. Aš dėkoju Jums už išsame informaciją apie deleguotą į teisės aktą, jo projektą, kuriame bus kalbama apie e, miestų inovacijų strategiją. Jūs sakėte, kad e, bus pratisti gyvenimo terminai nuo 3 iki 4 metų. Sakėte, kad Europos parlamentas turi teisę pateikti per 2 mėnesius prieštaravimą arba prašyti, kad e, dar 2 papildomi mėnesiai būtų suteikti papildomiams svarstymams. Visi kolegos gavote e, personalo informaciją ir dabar E, jau girdėjome generalinio direktoriaus paaiškinimus, todėl dabar aš siūlau, vadovaujantis mūsų pateiktus gautos šiandien informacijos pagrindų, nebeprieštarauti prieštaravimams, kuriuos mes ketiname teikti. Aš tikiuosi, kad nebus niekas daug pakeista. E, ačiū labai generalinis direktoriui, tikiuosi, kad greitai galėsim vėl susitikti ir išsamei aptarti kitus rūpimus klausimus. Ačiū. Na, o mes toliau dirbame pagal darbo atvarkę. Padarykime vienos minutės pertraukėlę. Ponas Hetman kalbės. Aš dėkoju jam už kantrybę. Jis mums pristatys itin įdomų pranešimą, itin svarbų pranešimą, kuriame yra kalba apie Europos solidarumo korpusą. Iš karto suteikiu žodį Jums. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Man iš tiesų nereikėjo labai apsišarvoti kantrybę, nes manau, kad diskusija ankstesnių klausimų iš tiesų buvo labai įdomi, tačiau kalbant apie Europos solidarumo korpusą, jau antrą kartą diskutuojame šiuo klausimu. Per ankstesnį komiteto posėdį turėjome galimybę pasikeisti nuomonėmis dėl Europos komisijos pristatyto dokumento. Manau, kad e, visi žinome, apie ką čia kalbame, nenoriu kartotis, taigi dabar pakalbėsiu apie tai, kaip tas dokumentas dabar atrodo po to, kai aš daug pakeitimų jam pateikiau. Aš kiekvienos, kiekvieno pakeitimo ne nagrinėsiu, tačiau norėčiau dabar pasakyti, kad pirmiausiai norėčiau, kad šis dokumentas pasižymėtų tuo, labai svarbių bruožų susijusių su e, regionų ir vietos politikos aspektais, nes iš tiesų tie e, jauni žmonės, kurie turėtų atlikti praktikas, stažuotis savanoriškas, tą turi daryti būtent vietos valdžios institucijose ir dėl to manau, kad labai svarbu šiame dokumente pabrėžti tą vietos regioninį pobūdį charakterį, ypač e, kuomet kalbame apie tokias situacijas, kurias minime šiame dokumente, kuomet e, visas korpusas ir jo programų finansavimas turi dėrėti su uh, nacionalinių programų finansavimu, turi būti bendras, tačiau noriu papriešti, kad jis turi būti bendras taip pat ir vietos ir regioninių uh, lygmenių, nes e, tos savanoriškos praktikos ir stažuotės turi būti naudingos vietos bendruomenėms ir visuomenėms. Dar vienas elementas, į kurį atkreipiau dėmesį mūsų ankstesnės diskusijos metu, man e, yra taip pat labai e, rūpimas klausimas susijęs su taikymu atitinkamos proporcijos 80 prie 20 procentų tam, kad visą laiko tarpą sudarytų šios priemonės galiojimo e, savanoriška veikla ir 20 procentų būtų skirti laiko naujų darbo vietų kūrimo arba finansavimo. Taigi aš norėčiau, kad vis tik tai didesnė dalis būtų skirta naujų darbo vietų jaunimo kūrimui ir e, tokiu būdu ypač turint omenyje, kad, kur, kad kai kuriuose ES valstybėse narėse nedarbo lygis yra pasiekęs dramatiškas aukštumas, ypač jaunimo tarpe, to jaunimo, kurį, e, kurį mes laikome asmenimis nuo 18 iki 30 metų amžių, amžiaus asmenimis, taigi siūlau 30 30 procentų šiam projektui skirtų pastangų ir lėšų skirti darbo vietų kūrimui. Taip pat daug kalbame parlamente apie neįgalių žmonių padėtį, kalbėjome apie prieinamumo aktą, jis varstėme, tą aktą yra pasiūliusi Europos komisija. Kalbant apie Europos solidarumo korpuso veiklos sritis, tai yra numatyta ir atitinkama parama visuomeniai, tačiau aš manau, kad penktame punkte mes galėtume labai aiškiai paminėti ir neįgalius asmenys tam, kad jie juos skaitydami arba apskaitai visi tie, kurie skaitys šį dokumentą, kad jiems neliktų jokių abejonių. Kalbant apie septintąjį pakeitimą, noriu jo atkreipti dėmesį į tai, kad šiame dokumente siūloma įtraukti nuostatą apie tai, kad bendradarbiavimas e, įgyvendinant solidarumo projektus būtų apribotas, kad e, tame bendradarbiavime nedalyvautų daugiau nei penki partneriai. Aš e, noriu, kad būtų minimas regioninis ir valstybinis bendradarbiavimas, neapribojant partnerių skaičiaus. Aš nežinau, kodėl turėtume tą skaičių riboti. Uh, jį, manau, kad e, nustatys e, arba jis galės būti nustatytas atitinkamo aplinkybių, galbūt kartais pakaktų dviejų, trijų, tačiau, o kitais kartais prireiktų šešių ar septyniarių partnerių, aš nenorėčiau čia jokių ribojimų nustatyti. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į dar vieną aspektą, kuris šiuo metu nėra minimas šiame dokumente ir prie kurio norėčiau aš grįžti mūsų tolesnėse diskusijose dėl šio dokumento ir tas aspektas susijęs su tam tikra situacija, kuri dėja per pastaruosius pusantrų mėnesių susiformavo, aš turiu omenyje Koso saloje vykusių žemės sudrebėjimą ir taip pat, kadangi ten žuvo žmonės, tai buvo tragiški įvykiai, tačiau taip pat ir tragiškus įvykius Lenkijoje per pastarai mėnesį E, šiaurinėje Lenkijos dalyje, tai yra potviniai. E, ir ši priemonė veikia nuo birželio mėnesio ir aš manau, kad reikėtų, nusprendžiau pasinaudoti šią priemonę ir noriu atkreipti dėmesį į Graikijos ir Lenkijos savivaldybių dėmesį į tą galimybę pasinaudoti tokių savanorių pagalba tokiuose situacijose gyvybiškai svarbiuose, nes paaiškėjo, kad dabar veikianti sistema sąlygotų, kad e, pirmieji savanoriai į tokias vietas galėtų atvykti tik tai kitų metų vasario mėnesį, jeigu būtų pradėta taikyti. Ir tai išaiškėjo po to, kai jau patikiau savo pakeitimus šiam dokumentui, taigi noriu atkreipti dėmesį į šią aplinkybę, nes uh, E, žinoma, tas aspektas neįtakoja e, paramą neįgaliems asmenims arba kitose srityse, e, jos būtų galima palaukti, tačiau, pavyzdžiui, gaivalinių nelaimių, gamtos nelaimių atveju ir ypač atsižvelgiant į tose stažuotėse dalyvaujančių asmenų saugumą ir būtinybę jį užtikrinti, tačiau vis tik tai reikia, kad ta parama sulauktų nukentėjusių regionų ir vietovių kuo greičiau arba nedelsint. Taigi, aš manau, kad toliau svarstant šį dokumentą būtina atkreipti ypatingą dėmesį į procedūras susijusias su galimybė pasinaudoti savanorių pagalba tose situacijose, kurių negalėjome numatyti ir kurios yra minimos e, pirminėme šio dokumento autorių parengtame mm, tekste. Taigi aš nekantrai laukiu tolesnių diskusijų ir kolegų siūlysimų pakeitimų, kurių tikiuosi daug, taip pat noriu ir komisijai padėkoti už puikiai parengtą dokumentą, nes e, net ir e, pakeitimų jam sugalvoti buvo pakankamai sudėtinga, tai jau reikėjo galvoti apie tam tikras techninės detalės vos. Ačiū už jūsų pristatymą. Turiu pasakyti, kad e, Europos Sąjunga tikrai gali padinti savo populiarumą tokiais veiksmais. Uh, Aš e, noriu pasakyti, kad e, dėkoju kolegoms už tai, kad atkreipė dėmesį į vietos savildos institucijų ir regioninė ligmens svarbą ir e, tokiu būdu tikrai padidinote šio komisijos pasiūlymų, kultūros komiteto rengimo pranešimo svarbą. Dabar išklausysime šešėlinius pranešėjus, socialistų frakcijos atstovai dabar. Grazie Presidente, l'argomento in discussione. Šita tema, mano manimo, taip pat labai svarbi. kadangi mes čia taip pat susidurime su sanglaudos aspektais ir tai vyksta tokiu metu, kai kyla, atbunda nacionalistinės nuotaikos, kai jauni žmonės tiesiog turi būti įtraukti į šiuos procesus. Todėl manau, turėdami omenyje istorinius įvykius, turime pasinaudoti šiuo šansu. Ne tik tai e, parlamento atstovai, kult kultūros srities specialistai, visi parlamentarai turėtume sutelkti mūsų pajėgas. Aš nenorėčiau kalbėti apskritai apie šitą priemonę. Žinoma, ji jinai labai svarbi ir tie bus veiksminga, tačiau aš dar kartą norėčiau pakalbėti apie tai, kad kuo tiksliau reikėtų apibriežti, kas yra savanoriškas darbas, savanoriška veikla. Ir kaip jie galima integruoti į darbo politikos e, rėmus, kad e, nesulauktume konflikto prieštarų, kad visa dabartinė sistema nebūtų mm, išderinta. Mm, Žinoma, e, bus siekiama pasinaudoti šitą laisvanoriškos veiklos pasiūlą. Tačiau kita vertus labai svarbu neperlengti lasdos ir tiesiog labai tiksliai tekste apibriežti savokas, kad būtų labai aišku, nurodė, aiškiai nurodyta, kas yra savanoriška veikla, darbinė veikla kad mm, už ją nebūtų mokamas atlikis ir kad žmonės galėtų apsispręsti. Žinoma, reikia apibrėžti veiklos pobūdį, taip pat reikia numatyti ir atsakomybę, taip pat reikia atsižvelgti į valstybių narių organizacinę struktūrą. Taigi aš matau pakankamai daug sudėtingų elementų šiame kontekste ir todėl norėčiau dar kartą pasakyti, kad labai svarbu vietos ir regioninių lygmenių numatyti atitinkamą atsakomybę, atsakomybę vietos e, savivaldos struktūroms. Pirmiausia, poreikis turėtų būti aiškiai įvardintas ir po to jau nurodyti tas rytis, ar tai būtų slauga, ar tai būtų aplinkos apsauga. Tai turėtų būti konkrečios rytis, kuriuose reikėtų užtikrinti daugiau sisteminio požiūrio. Be to, kyla dar klausimų dėl finansavimo. Visos tos lėšos, beveik visos tos lėšos ir bus paimtos iš komisijos kitų iniciatyvų ir projektų. Ir dėl to gali atsirasti taip pat e, tam tikro pasipriešinimo, tam tikrų tikro nepasitenkinimo iš tų projektų ir programų, iš kurių bus paimtos lėšos. Taigi mes turime prieš tai padiskutuoti apie tai ir šioje diskusijoje nereikėtų nepamiršti tų tolesnių žingsnių. O tolesni žingsniai turėtų būti aiškiai įvardinti. Dėkoju. Kas? Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Norėčiau padėkoti kolegai Hetmanui už tai, kad jisai pristatė nuomonę. Iš tikrųjų, nuomonė rengiama labai įdomia tema. Iš esmės galiu pritarti pristatytai šios programos krypčiai. Aš taip pat manau, kaip ir kiti kalbėjusieji prieš mane, kad solidarumo korpuso įkūrimas suteikia pakankamai daug naujų galimybių, gali atverti galimybės ES imtis savanoriškos veiklos ir žinoma, tai gali padidinti mm, ES e, pasitikėjimą ES. Žinoma, ir nuostatoms dėl asmenų su negale man yra priimtinos. Dažnai mes pamirštame šį aspektą. Taigi asmenys su negale turi taip pat pajusti šitos programos naudą ir vertę. Kita vertus, jaunų žmonių pasiryžimas padėti įveikti gamtos stichijų padarinius taip pat yra labai svarbus. Pavyzdžiui, dabar susi... išgirdome informaciją apie dramatiškus įvykius Karibų jūros regione ir visa tai rodo, kad šitokia jaunų žmonių savanoriška veikla, darbinė veikla yra labai naudinga ir žinoma tai sustiprina jaunų žmonių socialinę atsakomybę šitas e, pasiūlymas, mano manimu, yra priimtinas, galima jį papildyti, kai kurias nuostatas patikslinti. Ir žinoma, įsitraukus į diskusiją frakcijų atstovams būtų galima dar pagerinti šio dokumento kokybę. Aš manyčiau, kad bendrai krypčiai galėtume pritarti. Žinoma, mes pateiksime savo pasiūlymų, dėl pakeitimų, tačiau iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad šitas dokumentas yra visiškai priimtinas. Aš jį e, peržiūrėjau, susipažinau su juo. Galbūt problemų galėtų kilti vėliau įgyvendinant programą. Reikėtų iš tikrųjų programoje patikslinti, kas yra laisvanoriška veikla Galbūt reikėtų dar kartą grįžti prie formuluočių, taip pat reikėtų pasitelkti pagalbą Erasmus Plus programos nuostatas, kadangi reikėtų, ko gero, atskirti šitas veiklas, laisvanorišką veiklą ir praktikas pagal Erasmus programą. Baigdamas, norėčiau vis dėlto išreikšti viltį, kad šita Europos solidarumo korpuso veikla gali atverti naujas galimybės mūsų jaunimui ir galbūt tai galėtų būti pakankamai gera priemonė kovojant su nedarbu valstybėse narėse. Tačiau kita vertus pačios valstybės narės, ko gero, pačios geriau uh, žino savo problemas, jaunimo nedarbo apimtis, e, žino, kokie socialiniai aspektai yra spręstini konkrečioje valstybėje narėje. Todėl reikia atsižvelgti į tą valstybių narių situaciją ir turėti tai omenyje įgyvenant programą. Reikėtų galvoti apie valstybių narių indėlį. Labai ačiū. Aldės vardu panas Takula. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia, että vaikka olen... Ačiū. Nors aš esu e, pagaitinis narys šiame komitete, aš esu ALDE frakcijos šešėlinis pranešėjas ir todėl kalbėsiu suomiškai. E, kadangi tokia galimybė yra numatyta ir taip pat išsakysiu keletą minčių apie šitą nuomonę. Mano, nuomonė, mano manimu, ši nuomonė yra geros kokybės, remiamasi konkrečiais faktais ir sakoma, kad kuriant šitą savanorių korpusą reikėtų sudaryti galimybę jaunimui parodyti savo solidarumą Tiesiog čia mes turime turėti omenyje, kad skatiname bendrą atsakomybę, bendrus veiksmus, kurie padeda parodyti solidarumą. Jauni žmonės galės imtis konkrečios veiklos, parodyti konkrečiai darbo vietoje savo solidarumą ir taip pat e, prisidėti prie mūsų visuomenės narių gerovės didinimo. ES piliečiai turėtų taip pat suvokti ir suprasti, kad jauni žmonės yra atsakingi ir už savo mm, gyvenimą ir taip pat e, atsakingi ir už visų europiečių gerbuvi. Taigi šiame reglamento pasiūlyme iš esmės kalbama apie darbinę veiklą, kurioje gali dalyvauti jauni žmonės savanoriškumo pagrindais. Dabar yra sukūriama labai konkreti galimybė žmonėms bendradarbiauti, parodyti solidarumą, ypač elektroninės žiniasklaidos laikais kai viskas persipina, kai žmonės bendrauja e, socialinėje terpėje, tai labai svarbu jauniems žmonėms parodyti savo bendrumą, savo solidarumą. Tai yra šio reglamento pagrindinis tikslas ir todėl kolega Hetmanas teisingai pastebėjo, kad šito korpuso reikšmė vietos regionų lygmenių gali būti ypatingai didelė. Taigi mes turime sustiprinti šitą matmenį. Norėčiau padėkoti kolegai Hetmanui už didelį darbą, kurį jis nuveikė ir manau, kad šitas nuomonės projektas prisidės prie šito korpuso kūrimo procesų. Aš taigi palankiai vertinu šitą pasiūlymą ir manyčiau, kad šiuo teisės aktu bus sukurta pakankamai daug ženklios pridedamosios vertės visos ES mastu ir mes padėsime sustiprinti mūsų bendrą europinį projektą. Dėkuoju. Martina Mitchells iš Guoja e nėra, žaliųjų vardu. Linkė gerbamieji kolegos, noriu padėkoti ponui Getmanui už darbą, kurį jis padarė. Ir taip pat noriu perduoti kolegės Terė Rentkės atsiprašymą, kad jinai negali dalyvauti ir norėčiau pristatyti žaliųjų komentarus. E, sveikiname Europos solidarumo korpuso iniciatyvą kaip galimybę jaunimui įgyti svarbios patirties užsiimant savanorišką veiklą. Tokia patirtis bus naudinga vėliau, tiek įsijungiant į darbo rinką, tiek ir vykstant, vykdant savo projektus. Nors mes labai sveikiname Europos solidarumo korpuso įkūrimą, bet labai kritiškai vertiname siūlymą sukurti jo užimtumo komponentą nepaisant to, kad komisijos nuomonė jis paskatintų jaunumo, jaunimo užimtumą. Sutinkame, kad jaunimo nedarbas yra rimta problema. Kartu tvirtiname, kad Europos solidarumo korpusas nėra teisinga priemonė jaunimo užimtumo problemams spręsti. Esame įsitikinę, kad kovai su jaunimo nedarbu yra būtinos aktyvios darbo rinkos priemonės. Tačiau tokios priemonės neapima savanoriavimo. Mes esame susirūpinę, kad Europos solidarumo korpusas gali būti tiesiog panaudotas kaip pigios ir nemokamos darbo jėgos šaltinis. Taip pat norėčiau pabrėžti tokių programų kaip Erasmus Plus arba Europos savanorių tarnybos gero funkcionavimo svarbą. Neturime leisti, kad šios struktūros pradėtų konkuruoti tarpusavyje. Turime galvoti, kaip užtikrinti jų sklandą, integraciją ir sinergiją. Be to, noriu pabrėžti svarbų vaidmenį, kurį gali atlikti įvairių partnerių ir jų organizacijų traukimas į Europos solidarumo korpuso veiklą. Ir tai turi būti daroma nuo pat šios iniciatyvos įgyvendinimo pradžios. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad tokios savarankiškos programos gali būti itin naudingos vietos bendruomenėm ir vietos savivaldai. Šis naudos potencialas turi būti sėkmingai išnaudojamas. Visų pirma, turint omenyje pagalbą socialinių vietos valdžios funkcijų įgyvendinimui. Na ir kaip pavyzdžiui, e, pagalba neįgaliesiems. Ir pabaigai žalieji nori, kad Europos savanorių korpusas būtų prieinamas ir įtraukus. Savanorystė neturi tapti privilegiją. Ačiū. Roza Damato. Ačiū, ponė Damato. Grazie, prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. E, mūsų e, nuomonė, ši nuomonė, e, mūsų požiūrių ši nuomonė labai svarbi, ypač žinant, kiek stichinių nelaimių ištiko Italija pastarojų metų. Simbolinė reikšmė, mums atrodo, yra šio nuomonės. Ponas Junkeris kalbėjo apie tai, kad Europos solidarumo korpusas suteiks galimybę jauniems žmonėms dalyvauti įvairioje veikloje, kai reikia įveikti krizės ES, sunkes aplinkybės ES. Taip mes galėtumėm prisidėti prie nacionalinės vietos valdžios nevyriausybinio organizacijų, įmonių ir kitų organizacijų dirbančių, pažiūrėjau, krizių atveju. Kaip jau buvo pasakyta prieš vasaros atostogas, be abejo, mes remiame šio pranešimo dvasę. Tačiau šiek tiek neaišku, kaip bus su biudžetu, ypač su biudžetu. Kalbame apie 314 milijonų mobilizavimą, kad kelis, tūkstančius, kelis šimtus tūkstančių jaunų žmonių galėtume mobilizuoti. Man labiau neramu dėl to, kad pinigai bus paimami iš kitų programų. 200 milijonų iš Erasmus Plus. E, socialinių inovacijų programa, e, socialinis fondas nukentės šiek tiek. Ar nereiktų įvertinti, ar negalėtumėm 86 milijonus iš nepaskirstytų lėšų iš pagal pirmą A kategoriją panaudoti. O dabar visą laiką įmam pinigus iš tų pačių programų. Aš sutinku, kad reikia subalansuoti e, tą programų vertinimą. Turime sukurti mechanizmą, kuris e, e, nebūtų biurokratiškas, nebūtų per daug sudėtingas biurokratinė prasme ir galiausiai dėl priemonių, kurias jau patvirtino parlamento ITRE komitetas savo rezoliucijoje. Mes raginame, kad Europos komisija aiškiai atskirtų savanorių darbą ir stažuotojų darbą, kad būtų išlaikytas realus skirtumas tarp savanorių ir e, e stažuotojų dirbančiųjų. Taip pat pabrėžėme, kad reikia e, kontroliuoti, kokius darbus atlieka savanoriai ir kokius darbus atlieka e, žmonės dirbantis už atlyginimą. Ačiū. Prieš vėl suteikdama žodį pranešėjai noriu pasakyti, kad mums labai malonu priimti e, švietimo generalinio direktorato atstovą, poną Robert France. Ačiū, kad atėjot. Iškart suteikiu žodį jums. Good afternoon to everyone. Labadiena visiems. Malonu dar kartą ateiti jūsų gretas ir pasikeisti e, nuomonėmis apie e, mūsų akimis labai e, gerą pasiūlymą, kuris dabar yra pateiktas. Šis pasiūlymas suteikia stimulą jauniems žmonėms aktyviau dirbti Europoje ir atveria naujų galimybių jiems E, įgyti patirties. Ir dar kartą aš noriu pabrėžti, kalbame apie visus jaunus žmonės. Taigi pasiūlyme labai didelis dėmesys yra skiriamas uh, e, visą apimamumui. Mes turime kalbėti apie absoliučiai visų jaunų žmonių negalių ir kitokių uh, e, dalyvavimo ES programuose be kliūčių. Uh, Aš noriu dar kartą padėkoti už visus išsakytus komentarus, mes juos atsižvelgsime. Prieš pradėdamas imtis konkrečių veiksmų jūsų pasiūlymų pagrindų, norėčiau pabrėžti, kokį svarbų vaidmenį atlieka vietos ir regionų veikėjai, ne tik įgyvendinant Europos solidarumo korpuso pasiūlymą, bet ir e, išnagrinėjant Europos solidarumo korpuso pasiūlymą galimybės jauniems žmonėms. Nu, dabar perėsiu prie konkrečių pasisakymų. Ir dvi, 80 ir 20 procentų padalymas tarp uh, savanoriško darbo ir apmokamo darbo Europos solidarumo uh, korpuse. Kodėl tokie skaičiai siūlomi? Viskas yra pagrysta turimais skaičiais, kad nesumažėtų uh, E, savanorystės galimybės numatytos dabar pagal Erasmus. Turbūt žinote, kad Erasmus Plus e, dirba dabar su Europos savanorių tarnyba ir remia savanorystę tam, kad mes išlaikytume abiejų tipų veiklą. Pinigai iš Erasmus Plus perkeliami Europos solidarumo korpusą kartu su veikla, kartu su savanoriška veikla. Uh, Mes kalbam ir apie visą apimamumą, todėl ir įtraukime papildomų form, darbo formatų, pavyzdžiui, veikla e, grupėse solidarumo projektai. Todėl padalinimas tarp 80 procentų ir 20 procentų parodo, kad mes nenorime sumažinti jų dabar siūlomos veiklos pagal savanorių planus. Kalbant apie solidarumo projektus, man tai yra vienas iš gražiausių pavyzdžių, rodančių, kaip mes iš tiesų galime pasiekti žemiausią lygį. Jauni žmonės, jaunų žmonių grupės, jie net nebūtinai turi būti uh, organizuoti, uh, gali gauti negražinamą paskolą iki 5000 eurų. Taip ES visi visuomenės lygmenės galės būti pasiekti. Todėl mes siūlome viską išlaikyti vietos lygmenių ir nesukurti papildomo e, transnacionalinio lygmens. Dar vienas dalykas. Atsiprašau, kad aš e, tokiais techniškais terminais kalbu, bet uh, Jūs savo pasiūlymuose labai aiškiai pasakėte, kad reikia aiškiai nurodyti pirminės referencinės sumas ir šaltinius joms gauti. Iš kokių šaltinių? Taigi, šaltiniai yra Erasmus Plus programa, Easy programa ir e, nepaskirstita bendroji suma, bendros lėšos. Dabar pabandysiu paaiškinti skirtumą e, numatytą dabar reglamente Kai reglamentas įsigalios, šios sumos daugiau nebebus susijusios su programos šaltiniais. Taigi Erasmus plus įzį ar nepaskirstita bendra marža. Priešingai, nuo programų fondų, kurie yra paskirstomi vėliau, pavyzdžiui, LIFE programa. Tai yra susijęs su tuo, kad pastaroji suma lieka pirminėse kategorijose, ten, kur jos buvo įrašytos iš pradžių. Ir jos bus įgyventos pagal tų programų tikslus, tų programų tikslams tiksliau. Taigi labai toks nedidelis techninis administracinis skirtumas. Ir aš suprantu, kad politikai nori aiškiai paaiškinti, e, žinoti, iš kur pinigai ateina. Bet, e, bet mes e, bandome išsiaiškinti, ar juridiškai, techniškai įmanoma tą padaryti. Aš taip pat pasižymėjau jūsų pasiūlymą nuolat surinkti dalyvių ataskaitas. Turiu pasakyti, kad pagal Erasmus Plus programą tokie sistema, tokia praktika egzistuoja ir mes norim, kad ji išliktų. Man atrodo, kad reikia visą tai labai aiškiai reglamente paminėti. Jeigu reglamente numatysim tokią nuostatą, galbūt mes būsim per daug griežti. Galigi būti, kad kai kurie dalyviai neužbaigs savo tarnybos ir jie turės uh, vis tik atsiskaityti. Na ir du paskutiniai pastebėjimai. Dėl uh, rega, greito reagavimo, pavyzdžiui, stichinės nelaimės Graikijoje, dabar Lenkijoje, galbūt rasime ir kitų nelaimingų uh, atvejų Europoje, kai reikės pagalbos. Norėčiau pabrėžti, kad savanoriai neturėtų būti naudojami kaip krizinės, pa, krizinė pagalbos priemonė. Pagalba krizės atveju, pirminė pagalba, pirmąją pagalbą greičiausiai turi suteikti profesionalai, kurie žino, ką daryti. Mes žinome, kad stichinių nelaimių prevencija arba uh, pirmoji pagalba nelaimė įvykus privalo būti suteikta ir mes dirbame su nacionalinėmis tarnybomis, kad e, užtikrintume greitesnę reformą, kad nereiktų keturių mėnesių atrankai. Na ir paskutinis pastebėjimas, kuris yra labai svarbus ir aš nenoriu jokių būdų e, nuneikti, kad tokia grėsmė egzistuoja kad bus mokamas darbas pakeistas pigia darbo jėga. Mes jau pagal Erasmus Plus savanorių tarnybos reglamentus stengiamės garantuoti, kad savanoriai nepakeistų uh, mokamų darbuotojų, apmokamų darbuotojų. Jau anksčiau uh, mes buvome sukūrę labai griežtą procedūrą, kuri leidžia patikrinti, kokį darbą atlieka savanoriai, kad uh, Mm, jie nedirbtų pelningo darbo arba e, nepakeistų įprastinių darbuotojų, pavyzdžiui, socialinėme sektoriuje arba kitose e, atitinkamose sektoriuose susijusiuose su solidarumu. Taigi tiek aš savo ruoštų norėjau pasakyti. Ačiū už jūsų dėmesį ir už jūsų komentarus. Ačiū. Ar kolega Kristofas Hetmanas turi papildomų pastabų? Prašau. Ačiū, ponė pirmininkai, nuoširdžiai dėkoju už diskusiją, už visas išsakytas mintis. Mano pirmasis pastebėjimas būtų toks, kad visi sutarėme ir pritarėme pagrindiniai minčiai ir idėjai. Tai jau pusė sėkmės, nedažnai jos sulaukėme tokios tarp, tarp šių sienų šiame parlamente, taigi tikiuosi, kad e, tolesnių diskusijų eigoje sugebėsime sustarti dėl visų klausimų, nes e, iš to, ką girdėjau, niekas nesukelia ypatingai didelių prieštaravimų, dažniausiai tai yra klausimai susijęs su tam tikrais niuansais atskirų nuostatų. Galėsime juos apsvarstyti, mano vertinimu, turiu pasakyti, ir aš esu pasirengęs uh, tolesnėms diskusijoms dėl kiekvienos šio dokumento nuostatų. Ir e, noriu pasakyti, kad e, tam tikrus sąlygų nustatymas papildomas, tai reiškia daugiau žodžių, daugiau dokumentų ir tai būtent šiame komitete jau svarstame šį aspektą daugelį metų, kalbėdami apie tai, kad tokių dalykų reikia mažiau, o ne daugiau. Tačiau, na, pakalbėkime apie tai, galbūt tai yra elementai, kuriuos reikėtų patikslinti šiek tiek smulkiau. Apibrėžti kolegė minėjo, kad reikėtų galbūt e, pakeisti e, savo narystės e, apibrėžimą. Aš manau, kad autoriai visiškai tinkamą pasirinko, tačiau galėtume apie tai diskutuoti. Taip pat uh, kolegė Damato kalbėjo apie finansavimo klausimą, atkreipdama dėmesį į tai, kad e, savanoriai neturėtų tapti e, pigia darbo jėga, kaip e, minėjo kolega. Žinoma, suprantu, kad finansiniai aspektai yra svarbus, suprantu tos argumentus, kurie buvo eilinį sėki pristatyti direktoriaus ir susijęs su e, tais dviem e, komponentais, viena vertus savanorystės, kita vertus naujų darbo vietų e, kūrimu buvo pasiūlyta proporcija 80 prie 20, aš siūlau pasirinkti proporciją 70 prie 30. Ir pateiksiu atitinkamą pakeitimą, aš tai vertinu simboliškai, aš manau iš tiesų, kad e, reikėtų apmokamam darbui skirti dar daugiau, dar didesnį proporcinę dalį ir aš simboliškai pasirinkau tokį skaičių 10 procentų padidinti naujų darbo vietų skaičių, nes tai būtų tam tikras signalas jauniems žmonėms Europoje, kad nekiltų arba nestiprėtų tas įtarimas susijęs su Europos solidarumo korpusu ir tuo, kad jis tapsęs pigios darbo jėgos šaltiniu. Ir aš būtent ir noriu, kad Europos parlamentas tokią žinią labai aiškiai pasiūstų, parodydamas, kad labai rimtai vertina šią priemonę ir naudojasi visomis turimomis priemonėmis ES lygmenių tam, kad būtų pabrėžiama naujų darbo vietų kūrimo svarba, ypač jaunimui. Taigi tai yra tam tikras simbolis, basimolinis gestas ir e, naudingas Europos solidarumo korpusui, siekiant sustiprinti jo įvaizdį, kad jis nebūtų laikomas pigios darbo jėgos šaltiniu. Visiškai pritariu panui direktoriui dėl to, kad uh, E, manau, kad e, atsitikus bet, kokiems, e, bet kokioms katastrofoms vykus, bet kokioms gamtinėms nelaimėms, pirmosios sureaguoja atitinkamos specialiosios gelbėtojų pajėgos. Tačiau turime nepamiršti, kad tokiuose situacijose, kaip pavyzdžiui, Graikijoje arba šiandien įvykusioje nelaimėje Karybose, arba mano minėtų Lenkijos pavyzdžių arba Italijos žemės darbėjimo atveju. Puikiai suprantame, kad namų neatstato gaisrininkai ar gelbėtojai ir kitos specialiosios gelbėjimo tarnybos. Ta daro vietos valdžios institucija, institucijos, administracija, tie patys žmonės, kurie prarado savo turtą arba gyvenimo pagrindą ir būtent e, šiame kontekste aš matau tuos jaunus žmonės savanorius, kurie norėtų padėti į nelaimę patekusiems gyventojams bendrapiliečiams, būtent Graikijoje ir Lenkijoje, aš, e, Graikijos ir Lenkijos atveju, aš tik maniau, kad būtų buvę galima pasinaudoti Europos solidarumo e, korpusu ir Žinoma, tai nėra nedidelio masto problema, nes kiekvienas nori turėti stogą virš galvos, tačiau įsivaizduokime, kad jeigu savanori galėtų į tas e, dvi e, nukentėjusias vietas ir regionus e, atvykti tik tai vasario mėnesį, tai kai kuriuose Europos regionuose, noriu priminti, žiemą lapkritį prasideda ir žmonės privalo turėti stogą virš galvos, kad nešaltų gatvėje. Taigi ir jeigu galėtume solidarumo korpuso savanoriais pasinaudoti tokiu atveju, tai būtent tie nukentėję žmonės pamatytų, kokia svarbi yra ES jaunų žmonių e, parama ir koks svarbus vaidmuo būtent tokiamis e, situacijomis. Ir aš tikrai mm, visiškai nenoriu ginčytis dėl to, kad e, pirmiausiai vykus gamtinėms nelaimėms ir katastrofams turi sureaguoti specialiosios gelbėjimo tarnybos. Tačiau nuo to momento, kai jau pradedame e, procesą, jaunų savanorių dalyvavimo kokiuose nors veiksmuose ir akcijose, jis e, iki jų faktinio galėjimo e, dalyvauti, jis e, užtrunka per ilgiau, per, per ilgai ir apie tai turime diskutuoti. Taigi džiaugiuosi, kad meno diskusijoms mums nepritrūks kad visi pasidalinote savo mintimis apie Europos solidarumo korpusą ir tai yra labai svarbi priemonė, siekiant sustiprinti ES vertybės. Ačiū. Merci beaucoup. Labai ačiū. Visi. Pastebi, kaip jūs aistringai šį dosiją tvarkote. Aš esu tikras, kad šį pranešimą mes e, suderinsime, kad būtų rastas konsensus tarp visų frakcijų. Kalendoriaus dar kol kas neturime, nes Kultūros komitetas jo dar nepateikė. Socialinių reikalų komitetas e, kartu su kultūros komitetu yra atsakingas už tai. Ir jeigu jūs nieko prieš, aš nustatysiu pakeitimo terminą tai pakeitimams 14 diena 10 val. ryto. Labai ačiū. Pereiname prie kito klausimo darbo atvarkėje. Koordinatorių sprendimai. Juos turime patvirtinti. Gavote rezumė. Žinote, kokie priimti sprendimai. Manau, kad galime juos patvirtinti. Tiksliau nurodant, kad komisijos komunikato dėl Mianmaro tvirtinimas yra nukeltas į plenarnio posėdžio trečiadienį. Ar turite klausimų? Ne? Buvo labai malonu pirmininkauti šiam komitetui. Dėkoju vertėjams, pirmininkas sako, ir kitam personalui, visiems, kas dalyvavo užtikrinant mūsų diskusijų e, kokybę. Kitas posėdis spalio 9 dieną 15 val. iki 18.30. Ir antradienį 10 dieną nuo 9 iki 18.30. Visi Bruselėje. Visiems gero dienos galo.